Non, non, elle ne voit pas. Aha. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Man atrodo, galime pradėti. Labas rytas visiems. Šiandien vyksta mūsų antras viešas pana komiteto posėdis. Norėčiau visus nuoširdžiai pasveikinti susirinkus į šį posėdį. Tikiuosi, kad dar daugiau kolegų susirinks. Žinau, kad šiandien yra komitetų darbo diena ir šiandien posėdžiauja beveik visi komitetai, kuriuose netgi bus balsuojama, todėl kolegos turi dalyvauti ir kitų komitetų posėdžiuose. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti abu pranešėjus, kurie. Äh, alle, die interessiert sind, ja, kommen noch, und vor allen Dingen unsere heutigen Gäste.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 Europos bankų institucijos atstovė ir taip pat komisijos atstovė, tai yra Aleksandra Žuršröder. Ji yra e, Just generalinio direktorato atstovė. E, tikėkime, tikėsimės, kad ryšys, video ryšys su jungtinėmis tautomis pavyks ir e, mes ir tikimės, kad Karolin Melkom galėsime išklausyti. Mes susitarėme, kad e, kiekvienam kalbėtojui turėtų pakakti septynių minučių. Jeigu viršite laiką e, vieną minutę, tai aš nepyksiu, o paskui per penkias minutės bus galima užduoti klausimus ir kuo e, trumpiau atsakinėsite į klausimus, e, tai E, tuo didesnę galimybę suteiksite e, užduoti jums daugiau papildomų klausimų. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pono Daniel Telesklav, kuris atstovauja Manivol e, organizaciją. Galbūt jūs galėtumėte pristatyti savo organizaciją. Prašau, žodis jums, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pakvietimą Monival, mums labai malonu čia dalyvauti ir pristatyti mūsų darbo aspektus. Pabandysiu tai padaryti per 8 minutės man suteiktas. Taigi labai trumpai Monival yra techninių ekspertų komitetas dirbantis Europos taryboje. Mūsų pagrindinė užduotis yra stebėti, ar mūsų 34, valstybių, nar... valsty... 34 valstybės narės atitinka uh, FATF standartus. Aš neskaitysiu 34 valstybių to sąrašo. Iš esmės tai yra ES e, šalis, išskyrus tos, kurios priklauso FATF. Taigi daugiausia tai yra rytų Europos šalis ir mažosios Europos šalis. Štai pavyzdžiui, mažiausia šalis yra Vatikanas, o didžiausia būtų Lenkija. Tai čia tik tai kaip pavyzdį paminėsiu, kad įsivaizduotumėte, kokios šalis priklauso. Panam, Panamos dokumentai, e, dokumentams nutekėjus, e, paaiškėjo, kad e, tai yra susijęs tiek su didelėmis, tiek su mažomis šalimis, tiek su offshore'nėmis, tiek kitomis jurisdikcijomis. Uh, ir kai kurios iš šių šalių e, netgi vadinamos pagrindinėmis ICJ šalimis. Taigi tas publikavimas, e, tiksliau, ir, ir naudojimas tų offshore'inių struktūrų nėra blogas dalykas. Nes labai dažnai didžioji dauguma tokių struktūrų yra legitimiais tikslais, yra uh, sukurtos. Per 20 mūsų darbo metų mes e, vis dėlto identifikavome ir problemų dėl tokių struktūrų naudojimo kylančių. E, tiek asmenys, kurie e, kuria tokias struktūras, pasitiki advokatais ar įmonėmis, kurios nepakankamai yra reglamentuojamos ir kurios netitinka visų e, standartų. Kitas e, trūkumas yra tas, kad kartais tikrasis savininkas tokių subjektų yra e, ne, nežinomas iš bent jau iš pirmo žvilgsnio, tai yra neskaidri struktūra arba tiesiog informacija neprieinama kompetitingoms institucijoms. Taigi Svarbiausia mums yra nustatyti, kaip mes prižiūrėsime ir kaip identifikuosime tokius asmenys atsakingus už struktūrų tokių steigimą. Yra daug ir gerų pavyzdžių ir trūkumų, taigi pabandysiu pirmiausia jums gerosios praktikos pavyzdžių pristatyti iš mūsų valstybių šalių. ne mes tarptautinius e, standartus priežiūros e, ir kovos su e, pinigų plovimu nustatome, yra specialioji institucija tai daranti. Ir pagal standartus galima pasirinkti skirtingus modelius priklausomai nuo šalies situacijos. Kokiugi dabar gerosios partijos pavyzdžių galiu pateikti? Turime šalių, kurie, e, kurios e, renka informaciją apie tikruosius savininkus tuo metu, kai e, juridinis asmuo yra įsteigiamas. Pavyzdžiui, tai yra apribojama vien tik tai paslaugų, tarkime, įmonėms ir tok, arba patikos fondai ir, kaip žinia, tokiems subjektams teikti yra numatoma speciali specialiosios institucijos priežiūra. Dar yra šalių, um, kuriuose tokie, um, norint steigti naujas įmonės, uh, reikia pasitelkti uh, tuos įmonių steig, tuos, tas įmonių steigimo subjektus. Na, o tie subjektai teikia visą reikalingą informaciją apie savininkus ir panašiai. Štai pavyzdžiui, kitas reikalavimas - reikalavimą bent vieną banko sąskaitą turėti konkrečioje šalyje. Tai reiškia, kad informacija apie tikruosius savininkus yra prieinama per bankus e, institucijoms valstybės ir tos valstybės institucijos ne, privalo e, ilgu ir sudėtingu būdu ieškoti kažkokios tarptautinės pagalbos ieškančios informacijos. Viena nari, pavyzdžiui, iš, ir tai reikalauja yra numačiusi direktoriams tam tikrus reikalavimus, kurie yra e, įsipareigoję teikti informaciją pagal kovos su pinigų plovimų standartus. Tačiau visi mūsų nariai susiduria su iššūkiais įgyvendinami standartus. Noriu dabar juos ir paminėti. Vienas iš trūkumų būtų tai, kad netinkamai ar nepakankamai gerai yra suprantama kokia žala yra daroma netinkamai registruojant ir teikiant informaciją. Mes tikimės, kad Panamos dokumentų skandalas padės tai suprasti. Taigi kartais kai kuriuose šalise netgi nelabai suvokiama, kasgi yra tas tikrojo savininko uh, uh, principas, o tai skiriasi nuo uh, legalaus ar teisinio savininko, nes uh, kartais yra patikėtiniai arba, pavyzdžiui, patikos fondai įsteigiami ir patikos fondai praktiškai gali veikti visose šalise, net ir tose šalise, kuriuose nėra veikti. Kartais tiesiog akcininkų e, registrai yra nepakankamai prižiūrimi informacija, nedažnai yra teikiama, nepakankamai dažnai atnaujinama. Na, kas dėl tikrųjų savininkų, informacijos apie tikruosius savininkus, tai kartais tiesiog trūkstama informacijos arba tiesiog yra nepatikrinama. Ir pavyzdžiui, kas dėl customer due diligence, tai trūkstama identifikuoti informacijos identifikavimo e, to vartotojo arba tikrojo savininko. Na ir tai atitinkamai turi poveikio tam, kaip institucijos gali prieiti prie informacijos apie tą asmenį. Na ir greičiausiai, tiksliau, daugiausiai tokių trūkumų ne bankų sektoriuje yra matoma. Tai čia būtų daugiausia, kai dirbame su teisininkais arba patikos fondais. yra daug, daug problemų e, susijusių su tuo, kai asmenys nėra konkrečios šalies gyventojai, rezidentai, nes e, labai sudėtinga yra priversti tuos asmenys teikti informaciją apie tikruosius savininkus, kai jie nėra to šalies piliečiai. Ir be to kartais trūksta skaitomybės kai problemų atsiranda, nes tiesiog sankcijos yra nepritaikomos arba yra neproporcingos, per nelik mažas. Taigi mums svarbiausia yra įgyvendinti ir veiksmingai pritaikyti dabartinius standartus. Mums svarbiausia ne naujus, ne naujus įpareigojimus kurti, o dabartinius, dabartes nuostatas taikyti tinkamai. Mm. Monival procesai yra labai griežti, sudėtingi ir ilgai trunkantis. Štai pavyzdžiui, stiprinimo proceso metu, jo e, galutinėme etape mes identifikuojame šalis, kurios netitinka FATF standartų. Be jokios abejonės tokios deklaracijos e, turi didelio poveikio, taip pat ir ekonominio poveikio, todėl turime atsargiai elgtis tai publikuodami. Tačiau, kai jau galiausiai prieinama prie tokio sprendimo, tai vis dėlto reikia turėti galvoje, kad tai turi didelio poveikio ir atitinkamai nuo to gali nukentėti šalies reputacija ir, pavyzdžiui, niekas nenorės joje investuoti. Kai kurie mūsų kai kurios mūsų šalis nėra ekonomiškai pajėgios labai, todėl e, juodųjų sąrašų sudarinėjimas joms tikrai nepadės. Galbūt atvirkščiai reikia skleisti informaciją, mokyti žmonės tose šalise atitinkamus pareigūnus ir taip jiems padėti. Kaip jau sakiau, svarbiausia čia yra dalintis informaciją. Taigi, gerbiamas pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai, mes turime tikrai dar daug laiko, tiksliau daug darbo e, tam, kad galutinai gyvendintume egzistuojančius standartus ir mes manome, kad e, yra ir, ir taip, taip pat yra ir kitų į mus panašių organizacijų atvejai. Taigi, kągi valstybės gali daryti? Valstybės gali tiesiog stiprinti tikrojo savininko uh, skaidrumo principų įgyvendinimą ir galbūt modelio pasirinkimo kaip ir vienintelio taip nėra, galima įvairiais būdais tai padaryti, bet svarbiausia yra tai padaryti. Taigi dėkuoju už galimybę pasisakyti čia. Dėkoju, Daniel Telesklav. Jūs kaip šito komiteto pirmininkas turite tikrai labai daug patirties ir jeigu teisingai supratau, kad mes čia kalbame ne tik apie naujas taisyklės, bet apie egzistuojančių taisyklių laikymas ir vėl dėkoju Jums už pasiūlymus, kuriuos pateikėte. E, videokonferencijos vis dar negalime pradėti, todėl e, mes dabar suteiksime žodį kita, kitam kalbėtojui. E, tai bus Pone Izabel Vijam, jinai yra Europos bankininkystės institucijos e, vadovė. Mes tikrai labai e, norime išklausyti, ką jūs pasakysite. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami pana komiteto ir parlamento nariai. E, Europos bankininkystės institucijos vardu norėčiau visų pirma padėkoti e, už tai, kad pakvietėte mane į šiuos klausimus. Ir aš norėčiau e, pristatyti e, Europos bankininkystės institucijos požiūrį, e, tai yra bankų priežiūros institucijos požiūrį į, į, į, šio, į šį klausimą. E, e, kadangi vadinamieji Panamos dokumentai e, pabrėžia piknaudžiavimą finansinę sistemą, jie e, tarsi sumenkina visos finansų sistemos stabilumą, kas mums yra labai svarbu. Todėl aš manau, kad būtų labai e, tikslinga jums paaiškinti, e, kokie yra mūsų institucijos interesai ir kaip mes kovojame su finansiniais nusikalt nusikaltimais. Ir taip pat norėčiau pateikti Jums apžvalgą to, ką Europos bankingistės institucija jau padarė e, šioje srityje, ypač po to, kai e, kilo tas e, su Panamos dokumentais susijęs skandalas. Ir galbūt pateiksiu kažkokius kažkokias rekomendacijas, koks galėtų būti europinis požiūris kovojant su finansiniais nusikaltimais. E, tikriausiai jūs žinote, kad EBA yra nepriklausoma ES institucija, kurios tikslas yra išsaugoti e, finansų sistemos stabilumą ir integralumą. Ir ta jinai e, taip pat, taip pat jinai siekia, to jinai siekia E, siūlydama bankų priežiūrą e, ir įvesdama atitinkamus saugiklius finansų institucijoms. Ir, e, ir EBA veikla apima taip pat ir kovą su pinigų plovimu ir antiteroristinių priemonių priva, E, finansavimo. Todėl mes glaučiai bendradarbiavame su ESMA ir EIOPA bei su finansiniais veikėjais kaip e, birž, biržos e, draudimo bendrovės ir mes bandome pateikti tokį bendrą požiūrį, kaip visos Europos finansų paslaugų institucijos galėtų kartu bendrai kovoti su finansiniais nusikaltimais. EBA E, pirmoji užduotis yra e, kurti standartus ir reglamentus. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, labai retai, kada Kai kada e, matome, kad minimalų standartai vis mažiau taikomi finansų ir bankų sektoriui. E, taip pat EBA gali teikti nuomonės, rekomendacijas, gairias, kurios yra vadinamieji švelnieji teisės aktai. E, ir atitinkamos institucijos, atsakingos institucijos privalo laikytis tų e, mūsų parengtų teisės aktų. Tai yra mūsų kasdieninė praktika, taip vyksta tas reglamentavimas pagal švelniuosius teisės aktus ir taip vyksta beveik visą laiką. Tačiau e, e, visų pirma, EBA yra standartus nustatanti institucija ir kai mes bandome įgyventi tam tikrus standartus, mūsų galios yra ribotos. E, e, tik tai tada, kai EBA pamato, kad buvo tikrai e, pažeistos e, kažkokios tai taisyklės arba kad kažkokia atsakinga institucija e, nesilaikė standartų, mes tada e, e, galime pradėti veikti ir e, galime pradėti tyrimą. Bet e, tai yra labai specifinė sritis ir specifiniai veiksmai, kaip yra kovojama su, su, su situacija. E, Taip pat norėčiau e, pristatyti Jums, ką padarė EBA, e, kai iškilo Panamos dokumentų skandalas. Aišku, mes stebėjome ir labai susidomėjimu sekėme visą e, tą Panamos dokumentų skandalą ir mums svarbiausia buvo suvokti tris aspektus. Pirmiausia, e, mes turėjome suvokti, ar tie atskleidimai per Panamos dokumentus nurodo į sisteminės problemas su institucijas, kad institucijos nesilaiko, pavyzdžiui, egzistuojančių standartų. E, e, pavyzdžiui, konkrečių standartų dėl kovos su e, pinigų plovimu ir antiteroristinių priemonių finansavimu. Ir, ir E, ar tai yra e, taip pat susijęs su e, kontrolės reikalavimų nesilaikymu. Ir kaip galima e, užkirsti kelią tokiem nusikaltimam per bankų priežiūrą. Toliau kitas svarbus aspektas, kurį mes turėjome suvokti, ar tie atskleidimai e, rodo, kad atitinkamos atsakingos institucijos, pavyzdžiui, kurios yra atsakingos už e, atitinkamų standartų veikimą, ar jos neatliko ne, ne savo darbo. Ir paskutinis dalykas, kuris galbūt mums labiausiai rūpi, tai yra e, įvertinti poveikį šitų atskleidimų per Panamos dokumentus. Ir kokį poveikį tai turės e, finansų sistemam. Taigi, ką mes e, pradėjome daryti? EBA A pradėjo tokius um, trejopo pobūdžio veiksmus. Visų pirma, mes kreipėmės į atsakingas institucijas, į savo e, narius, e, kad jos informuotų mus apie e, priežiūros veiksmus. Ir e, rezultatas šitos apklausos būtų toks, kad visos atsakingos institucijos atitinkamai veikia su joms e, pavaldžiais bankais, jos analizuoja situaciją, jos e, atlieka tą bankų priežą. Taip pat mes kreipiamės į E, atsakingas institucijas, kad, e, prašydami, kad jos bendradarbiautų su kitomis institucijomis, kad pagerintų priežiūros standartus. Ir galiausiai mes e, įvertinome, ar reikia kažkokios, kažkokios, kažkokių pokyčių EBA standartuose. Ir dabar dar yra per anksti daryti kažkokias tai išvadas, bet e, ką norėčiau pasakyti, dabar tarsi įvyko, vyksta pirmasis etapas, e, tai yra intensyvios diskusijos su EBA e, priežiūros komitetu ir taip pat su e, draudimo institucijomis. Mes galime įvertinti, kad gairės E, dėl e, kovos su pinigų plovimu ir antiteroristinių priemonių finansavimu ir taip pat gairias dėl e, vidaus valdysenos jau dabar apima beveik visus reikalingus klausimus. Ką mes dar galėtume papildomai padaryti? Mes turėtume išsiaiškinti, kokie yra lūkesčiai ir pagerinti tų gairių įgyvendinimą. Taigi mes intensyviai dirbame, mes bandome aktualizuoti gairias, ypač gairias e, dėl vidaus valdysenos, kurios buvo patvirtintos 2011 metais e, ir 2015 metų gairias dėl e, kovos su pinigų plovimu ir antiteroristinių priemonių finansavimu. Mes norime imtis labiau specifinių veiksmų ir e, mes žiūrime, ar e, egzistuojančios gairias atsižvelgia į aktualią situaciją. E, ir ar jos yra suderintos su tarptautiniais skaidrumo standartais. Bet tos gairės buvo jau patvirtintos prieš Panamos dokumentų skandalą. Bet galbūt e, svarbiausias aspektas yra e, tų gairių įgyvendinimas, tinkamas įgyvendinimas ir mes bandome spręsti šį klausimą. Taip pat EBE e, e, bando vertinti e, esamą situaciją, atsižvelgdami į tuos klausimynus, kuriuos e, parengėme ir kuriuos gavome atsakymus. Ir mes mes E, dabar jau galime dalyti e, išvadą, kad galbūt egzistuoja kai kada e, teisinės kliūtis, dėl ko e, tarp atsakingų in, e, institucijų e, nevyksta tinkami informacijos mainai e, e, tarp, tarptautinių mastų. Tai yra klausimas, kurį reikia e, labiau analizuoti, spręsti. E, galbūt reikės išsiaiškinti, ar yra tikros teisinės kliūtis arba e, kaip galima remtis egzistuojančiomis nuostatomis. Baigdama norėčiau e, e, pabrėžti, kad labai svarbus čia yra ir jūsų komiteto darbas. E, galbūt nėra e, tinkamas atsakymas sukurti daugiau taisyklių yra aišku, kad finansi, finansinių paslaugų priežiūra e, vyksta. Mes e, e, matome, kad ES egzistuoja atitinkama teisės aktų sistema reglamentuojanti, reglamentuojanti šią sritį, tačiau vis tik reikia užtikrinti, kad tų teisės aktų įgyvendinimas būtų veiksmingas. Ir E, galbūt pirmiausia e, per e, pirmojo lygio teisės aktų tes, te, tekstų pataisas reiktų užtikrinti, kad e, atitinkamos atsakingos institucijos turėtų visas sąlygas keistis informaciją ir kad jos tinkamai bendradarbiautų tarptautiniu e, lygiu. Mes žinome, kad tokios atsakingos institucijos, ypač kurios atlieka tyrimus dėl pinigų plovimo, e, E, ir jų, jų yra labai daug ir jos yra labai skirtingos ir kai kurios e, iš jų e, užsijama priežiūros veikla, kitos yra teisės saugos institucijos, policijos institucijos, taigi tai yra labai, labai įvairios institucijos ir, ir dėl to tas, tas bendros sistemos sukūrimas, bendro požiūrio sukūrimas yra sudėtingas. Toliau e, paskutinis aspektas galbūt reikia siekti didesnio harmonizavimo tarp valstybių narių, kovojant su finansiniais nusikaltimais. Mes manome, kad reikia imtis priemonių, kurios e, sustiprintų konvergenciją, e, ypač e, tada, kai kalbame apie e, įmonių e, teisinį ir finansinį patikimumą. Ir taip pat mes turime e, skatinti didesnį bendradarbiavimą. Taigi galiausiai didžiausias iššūkis e, mūsų laukiantis, čia aš pakartosiu tai, ką sakė prieš mane kalbėjęs kolega, taigi tas didžiausias E, iššūkis yra tinkamas egzistuojančių teisės aktų e, taikymas ir e, tinkamas informacijos keitimasis tarp atitinkamų institucijų. Dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju, ponė Vėjang. Mūsų sąraše taip pat buvo F ATF atstovas. E, šita institucija yra atsakinga už tarptautinius standartus, bet dėje e, dėl privačių priežasčių e, negalėjo atvykti šis prelegentas. Jis pažadėjo atvykti kada nors vėliau į mūsų posėdį, kadangi e, dar negalime pradėti videokonferencijos. E, mes gavome FATF institucijos atsakymus raštu, dėja juos gavome tik vakar vakare, bet tai galėtų būti pagrindas mūsų institucijoms. E, dabar norėčiau pasveikinti ponę Žušrioder, kuri yra e, Just generalinio direktorato atstovė komisijoje. Ji yra atsakinga už tai, e, kokie standartai yra taikomi ES lygmenyje. E, pone Šrioder paprastai sėdi viduryje sal, e, salės, e, ten, kur ir sėdi visada komisijos atstovai, taigi jį kalbės iš salės. Prašau, ponė Šrioder. Dėkuoju, ponė Langen. Ponios ir ponai, gerbėjim Europos parlamento nariai, pirmiausia pradėsiu nuo padėkos žodžių už šio renginio suorganizavimą. Norėčiau taip pat padėkoti už tai, kad pakvietėte Europos komisijos atstovus. Tuo būdu turime galimybę papasakoti apie savo įsitraukimą į standartų kūrimą, kovojant su pinigų plovimu e, ir mokesčių vengimu ES lygmenių ir pasaulinių lygmenių. Taigi pasižiūrėsime, kaip viskas vyksta tarptautinių lygmenių ir kaip viskas atrodo ES teisės aktuose. Nuo Dešimto dešimtmečio pradžios ES priėmė keturias svarbės direktyvas, kurių tikslas buvo kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Šios direktyvos e, kalba apie poreikį stiprinti vidaus rinką, būtina, kalb, ten sakoma, apsaugoti visuomenę nuo terorizmo atakų ir nusikalstamumo. Visa tai be abejo yra susijęs su finansiniu stabilumu, nes Tuo būdu apsaugomi piliečiai ir užtikrinamas finansinės sistemos integralumas. Tie, e, tos finansinės priemonės be kita ko apima ir noriu tai pabrėžti, e, apima ir tarptautinius standartus, kuriuos priemi FATF organizacija. E, Jau išgirdome šį rytą šios organizacijos atstovą ir ši organizacija labai dirba didelį darbą, e, siūlydama tarptautinius standartus kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu bei masinio e, naikinimo ginklo finansavimu. Buvo parengtos rekomendacijos, kurios, e, yra, kurios buvo pripažintos kaip taptautiniai standartai. Taigi ES veiksmams visą tai yra labai svarbu. Norėčiau paminėti taip pat Manivol organizaciją. Ten yra ir ES valstybių narių, ir yra tokių narių, kurios nėra FATF narės, pavyzdžiui. E, tos rekomendacijos yra vadinamoji minkštoji teisė, rekomendacinio pobūdžio teisės aktai. Tačiau paprastai tų taisyklių, tų standartų laikomasi. FATF vertina savo narius, e, siekiama patikrinti labai patikimai, labai detaliai, ar rekomendacijos yra tinkamai įgyvendinamos ir ar standartai tinkamai įdėkti. E, rengiamos daugia šalės ataskaitos, kurios visus yra skelbiamos viešai. FATF E, yra parengusi bendrą metodologiją, kad galėtų padėti vertintojams, kurie atlieka patį vertinimo procesą. FATF e, rekomendacijos ir pats vertinimas turi labai svarbu vaidmenį kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. E, žvelgiant iš ES perspektyvos, FATF standartų e, gyvendinimas yra turimas omeny visada, kai mes priimame e, teisės aktus ES susijusius su kova prieš pinigų plovimą ir mokesčių vengimą bei terorizmo finansavimą. E, ES akį reikėjo pataisyti atsižvelgiant į pinigų plovimo direktyvą. Ir pasiūlydama tą naują direktyvą, Europos komisija turėjo meni visus naujus standartus, kurie jau egzistavo ES teisės akį ir atsižvelgia taip pat tarptautinius standartus. Europos komisija yra viena iš FATF narių steigėjų. Tai ir toliau komisija prisideda prie šios organizacijos darbo ir galėčiau pasakyti, kad visada dalyvaujama yra dėrybų procesuose, kai siekiama apibriežti FATF naujus standartus ar paskai siūloma sustarti dėl naujų taisyklių. ES vaidina svarbu vaidmenį užkertant kelią konfliktams tarp FATF rekomendacijos ir ES teisės aktų nuostatų. Europos komisija stengiasi prisidėti prie to, kad galėtų padėti valstybėms narėms kurios dar nėra FATF narios, na, narės. Ir galiausiai. Ir daug kalbėtojų kalba vienu metu, vertiems labai sunku girdėti kalbėtoje. Tuo pat metu mes bandome laikytis. Different policy options that go further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 Vertėjai atsiprašo, turime techninių problemų. Mr. Leonard, welcome. Hello. Here's the floor. I'm getting a lot of feedback. Yeah. recommencer, recommencer. Okay, sir, can you talk a little bit, please? Yeah. Hello, Welcome. Marco Leonard. Yeah. Ouais, mais c'est très faible. Good. Mr. Leonard, you have the floor. Pone Leonardai, žodis jums. Ouais, ouais, ouais.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 You can start. Hi. Can I start? Yeah, please. You have the floor. Thank you. This, this, distinguished committee members. Dėkoju už man suteiktą galimybę e, pateikti E, mūsų nuomonę e, dėl keitimosi mokesinė informacija. Tai yra labai aktuali tema. Nuo to, kaip mes reaguojame į besivystančių didesnių šalių e, prašymą padėti kurti standartus mokesinėje srityje, tas, ta, ta, ta, tos tendencijos ir toliau atsispindės ir turės įtaką mokesiniam bendradarbiavimui. Uh, E, Jungtinių tautų mokesčių komitetas yra sudarytas iš 25 e, narių, e, iš ekspertų, kurios paskiria Jungtinių tautų generalinis sekretorius. Tikslas yra padėti besivystančioms šalims. Komitetas susitinka dabar du kart per metus, po keturias dienas, anksčiau susitikdavo kartą per metus. Ir E, tuo būdu siekiame labiau padėti besivystančioms šalims, e, joms reikia didesnės jungtinių tautų organizacijos paramos. E, puiku, kad dabar turėjau galimybę pasisakyti. Be abejo, trūksta resursų, tie, kurie dirba pakomitečiuose įvairiuose, taip pat lauktų didesnės paramos. Tačiau labai svarbi yra DEFCO generalinio direktorato Europos komisijoje parama. E, šis direktoratas vaidina svarbu vaidmenį, e, numatant strategijas e, pakomitečiuose. Visa tai atras tam tikrą išraišką gairėse, kurias paskelbėme dėl e, įvairių dalykų, tokių kaip mokesti, dėl tokių kaip lėšų pervedimai ir taip toliau ir panašiai. E, mokestinio e, suverenumo pripažinimas globaliame pasaulyje reiškia, kad turime pripažinti, kad egzistuoja dvi tendencijos. Pirmiausia, e, naudodamosi savo mokesiniu suverenumu, valstybės gali atsižvelgti į savo veiksmų poveikį globaliau. E, ypač, kai riboja kitų šalių mokestinį suverenumą. E, Tai e, yra, šiame kontekste svarbi yra mokestinės politikos poveikio savoka. E, ne visos šalis tinkamai vertina, kokį poveikį mokestinė politika turi kitoms šalims, ypač besivystančiams. Kitas, e, kita tendencija yra ta, kad mokesčių suverenumas globalizuotoje e, aplinkoje yra šiek tiek sąlyginis dalykas. Šalims reikia turėti gebėjimų informaciją gauti ir ją tinkamai apdoroti ir ją naudotis. Keitimasis informacija yra svarbus dalykas globalizuotame pasaulyje, tačiau kai vyriausybės nenori keistis informaciją ir to nedaro, tai yra problema. Ir e, jos kartais vengia taip pat įgyvendinti e, teismų sprendimus susijusius su mokesčiais. E, Šalis konkuruoja mokestinėje srityje, siektamos didesnių investicijų. E, jos kartais nori padėti savo svarbiausiams nacionalinėms įmonėms. Tai yra irgi vienas iš tų faktorių, kuriais naudojasi įmonės, kurios nori išvengti mokesčių. Mokesčių konfidencialumas yra labai svarbi savoka, tačiau kaip kitos svarbios savokos, e, kartais jos patiria tokį likimą, kad jomis tiesiog piktybiškai naudojamasi. Svarbus dalykas yra ataskaitos atskiroms šalims kad būtų labiau pasitikima egzistuojančia sistema visame pasaulyje. E, mokesti, mokesčių komitetas dirba, e, dirb, dirba mokesčių keitimosi srityje. Mes turime atitinkamą straipsnį konvencijoje, sus, sus, straipsnį, kuris yra susijęs su keistimusi mokesčiais e, tarp išsivyščiusių ir besivystančių šalių. Mes siekiame, kad keitimosi mokesčiai mokesčių informacija, koncepcijos būtų aiškios. Mes pateikėme 2011 atnaujintą modelį šiai sryčiai. Modelis yra tobulinamas ir kitais metais bus paskelbtas naujas. E, taip pat e, yra stengiamasi atliekant vertinimus atsižvelgti skirtumus tarp išsivyščiusių ir besivystančių šalių. Keiš, keičiantis informaciją, turime pasakyti, kad, mokeš, kad kartais skirtumai mokestinės rytė tarp išsivyščiusių ir besivystančių šalių nėra labai dideli. Ir e, mes manome, kad jungtinių tautų modelis buvo pasis, pasiskolintas iš EBPO ir e, tiksliau EBPO modelis buvo pasiskolintas iš jungtinių tautų. Ir Visą tai leidžia nubrėžti tam tikras politikas. Pavyzdžiui, kartais yra pabrėžiama, kad e, pirmiausia keičiamas informacija tam, kad būtų galima užkirsti kelią mokestiniam sukčiavimui ir mokesčių vengimui. Šis modelis yra daugiau mažiau e, bendras visiems, bet mes stengiamės pabrėžti būtent šį aspektą, kadangi susidurėme su atvejais, kai viena vertus sukčiauja mokestinėje srityje arba piktybiškai mokesčių vengiama. Ir svarbu, kad tam būtų užkirstas kelias. E, automatinis keitimasis duomenimis buvo tas dalykas, kuris sulaukė plataus palaikymo. Turim pripažinti, kad tai gali būti potencialiai labai naudinga visoms šalims, įskaitant besivyščiusias šalis, bet joms tam reikia, kad galėtų keistis informacija, prieiti prie informacijos. Besivystančių šalis čia yra reikalingos pagalbos, kad galėtų įdėkti reikiamas sistemas, įskaitant informacijos technologijas. Taip pat jums reikia atitinkamų gebėjimų, kad galėtų uh, analizuoti sukauptą informaciją ir ją pasinaudoti kuo geriau. Dėgiant automatinį keitimas informaciją, mes e, išvengtume tokios situacijos, kai vienose šalyse informacija egzistuoja, kitose ne yra gebėjimų tam tikrų skirtumų mokesinės administracijoje tarp išsivyščiusių ir besivystančių šalių, bet svarbu, kad nebūtų įtvirtinamas to pobūdžio didžiulis skirtumas tarp šalių, kurios yra išsivyščiusios, kurios besivystančios. Didžiaugiamės galėję pristatyti savo nuomonę, na ir lauksime jūsų diskusijos. Ačiū. Thank you very much, Mr. Uh, Michael Ačiū ponui Michael Leonard. Girdėjau, kad jūs 11 turite išvykti, taip? Iki 11 valandos galite su mumis pasilikti. Tad jūs dar galėsite su mumis pasilikti valandą laiko. Džiugu. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Žio Šröder, e, kad jį pabaigtų savo pasisakymą, o tada mes galėsime pradėti diskusijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog apibendrinsiu komisijos um, vaidmenį FATF, nes e, dėl techninių priežasčių, kai aš kalbėjau, e, kai ko turbūt neišgirdote. E, taigi grįžtu prie savo kalbos ir komisija yra FE. FATF steigėja ir daug prisėda prie FATF darbo, ypač dėrybų procese kai yra kalbama apie ATF standartų nustatymą. E, taip pat komisija vaidina svarbu vaidmenį siekdama užkirsti potencialius konfliktus e, tarp ES teisės ir FATF rekomendacijų. Taip pat komisija e, gali pagerinti atstovavimą tų e, valstybių narių, kurios nėra FATF narė, narės. Ir galiausiai svarbiausias uždavinys tai yra e, valstybių narių e, ataskaitos mums yra labai svarbus e, darbo šaltinis ir mes tokiu būdu galime gerinti komisijos veiksmus. E, Taip pat mes bandome, kiek įmanoma, suderinti e, ES teisės aktus su paskutiniais FATF standartais. Ir kai kada mes matome, kad mes netgi esame griežtesni nei FATF standartai. Ir kai kada, e, bet e, mes turime tikriausiai juos griežtinti arba kai kada kovoti su specifinėmis rizikomis, kurių neapima FATF e standartai. E, bet, e, kai, bet visos valstybės narės mano, kad tokie veiksmai yra būtini. Aš, pavyzdžiui, pateiksiu Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, ES direktyva dėl kovos su mokesčių su pinigų plovimu, e, jinai, e, pavyzdžiui, peržengia FATF standartus. E, tokie būtų konkretūs pavyzdžiai. Visų pirma, dėl politikoje, politiką įtaką patek, pat, patiriančių asmenų, taip pat dėl susitarimų tarp atitinkamų institucijų, kai pagal ES teisę reikalingas atitinkamas registras ir toliau E, yra taikomas e, atitinkamas e, modelis, kaip grinais galima atsiskaityti už prekes. Ir tai šių metų Liepos mėnesį komisija pateikė naujas naują aktualizavimą e, to, tos egzistuojančios direktyvos atsižvelgdama į Panamos dokumentų skandalą. E, kita vertus, komisija taip pat visuomet e, atsižvelgia į FATF standartus ir manau, kad komisija bandys taip pat ir virtualių paslaugų teikėjus įtraukti į direktyvos e, api, e, galiojim, apibriešties e, sritį. Ir taip pat mes turėsime e, remtis egzistuojančių skaidrumo, egzistuojančiais skaidrumo standartais. Mes E, mes, e, ta turima direktyva yra tik minimalų standartai. Valstybės narės gali imtis veiksmų, kurios, e, kurie peržengia tą direktyvą, kurie yra griežtesni. Ir tai taip pat, aišku, susiję su tarp, tarptautinė ir nacionalinė situacija dėl finansinių nusikaltimų. Ir e, Europos komisija e, nuolat stebi, kaip e, ar nepraranda aktualumo atitinkamos direktyvos ir mes tą patį darysime ir su pinigų e, plovimo direktyva. Ir manau, kad kova su pinigų plovimu ir antiteroristinių veiksmų finansavimas yra labai svarbus aspektas ir FATF bei Manival ir panašių organizacijų yra, vaidmuo yra taip pat didžiulis, nes jos nustato tarptautinius standartus ir e, aš šiam norėjau trumpai pristatyti Europos komisijos vaidmenį šiame procese. Dėkoju, ponė Žau Šroder. E, E, norėjau atsiprašyti jūsų už tai, kad jūs nutraukiau, nes mes galvojame, kad ponas Lenart iki, deš, iki 10 valandos gali būti su mumis, todėl aš staiga jūs nutraukiau, bet paaiškėjo, kad jis iki 11 e, gali dalyvauti videokonferencijoje. Na, o dabar. Pone Karolin Melkam, ji yra EBPO atstovė, e, tai yra EBPO e, mokesčių politikos ir administravimo centro e, direktorė. Pone Melkom, ar mes turime ryšį su jumis? Sudėtinga Europos parlamente naudotis techniką, kurią mes siūlome visiems kitiem. Oui. Yeah. yeah. C'est bon? Okay. C'est bon. <laughs> It's fine. Carolyn Malcolm, you have the floor. Prašau, Carolyn Malcolm, žodis jums. Thank you very much. Thank you very much and uh, thank you for the invitation for the OECD. Ačiū. Ačiū už kvietimą dalyvauti renginyje. E, puiku, kad e BPO gali dalyvauti šiame renginyje. Kalbama labai aktualią temą ir džiaugiuosi galėtume dalyvauti diskusijoje. Mes glaužiai bendradarbiaujame su Europos Sąjunga. Mes turime sukaupę tam tikrą patirtį, dirbdami bendrame forume dėl mokesčių skaidrumo, dėl keitimosi informaciją mokesiniais tikslais. Tad manau, kad iš tos, esu gavusi du klausimus iš anksto ir galėčiau pasakyti, kad dabar tikriausiai aktualiausia būtų pakalbėti, kokia yra situacija susijusi su mokesčių standartais, kokie jie galioja. E, sulaukiau klausimą apie tuos standartus ir iš tikrųjų tai yra labai svarbus klausimas, ypač Panamos dokumentų kontekste, kalbant apie mokestinį sukčiavimą, mokesčių vengimą, kalbant apie kovą su pinigų plovimu. Norėčiau pasminėti pakankamai svarbų dalyką, kai kalbame apie Panamos dokumentus, pavyzdžiui. Mes turime suprasti, koks yra skirtumas tarp to, kokia situacija yra šiandien kai jau galioja tarptautiniai mokesčių skaidrumo standartai ir kokia situacija buvo prieš 6-7 metus, kai situacija buvo visiškai kitokia. Kai žvelgime į Panamos dokumentus ir ten atskleista informacija, turime turėti omenyje, kokio pobūdžio informacija tuose dokumentuose yra pateikta. E, kai lyginam tą informaciją su šios dienos reikalavimais, turime atsiminti, kad skirtumai tuomet egzistavo. Du turime labai svarbus standartus Vienas susijęs su keitimusi informacija pagal reikalavimą ir kitas e, dalykas yra automatinis keitimasis informacija. E, turime bendrą standartą dėl keitimosi e, mokestinė informacija įvairiais klausimais. 2014 ABPO parengė tą standartą. Ir pasaulyje mes esame sutarę pradėti vis plačiau gyveninti šią standartą, keistis informaciją 2017 metais, 2018 metais. Kas dirbo prie to standarto ir kas prisima įsipareigojimus? EBPO ir G20 šalis, bet yra ir kitų šalių, ypač finansiniai centrai įvairūs. Dabar besivystančios šalis taip pat yra kviečiamos ir sulaukia paramos, kad galėtų dalyvauti duo, automatinėje duomenų keitimosi sistemoje. Jos neprivalo to daryti, tačiau 2017-2018 metais jos, manau, prisims taip pat jums tenkačius įsipareigojimus. Taip pat e, ponas Lenart jau kalbėjo apie e, besivystančių šalių gebėjimų trūkumus. Joms reikia informatikos priemonių, joms reikia administracinių gebėjimų analizuoti informaciją, kurią surenka. Tačiau informatikos gebėjimai jau yra, jie gali būti pateikti toms šalims, kurios norėtų keistis informaciją pagal standartus. Dabar kas nori keistis tą informaciją? E, Standartai, kaip jau sakiau, yra. E, kai dėl keitimo situacijų pagal pareikalavimą yra numatytas labai aiškus procesas. Šalis, pavyzdžiui, yra numačiusios teisinės tam tikras e, taisyklės, tačiau kita vertus labai svarbu yra praktiniai dalykai e, reikia turėti administracinius gebėjimus, kad būtų galima sureaguoti į kolegų prašymus pateikti vieną ar kitą informaciją informacija, keitimasis pagal pareikalavimą yra svarbus. Ir čia šalims reikia padėti kartais turėti techninės galimybės, e, padėti joms e, pasiekti tuos reikalavimus, kurie yra numatyti standarte. Taip pat svarbu turėti tam tikrus rodiklius, kad suprastume, kokia yra situacija vienoje nu, ar kitoje šalyje atsižvelgiant į standartą. E, turi e, būti padaryta viskas, kad šalims nebūtų naudinga nedalyvauti e, bendroje sistemoje. Globalusis formas, bendras formas pateikė rekomendacijas. Daugiau negu 500 jų buvo pateikta, jos buvo įgyvendintos šalyje. Nuo tada, kai prasidėjo procesas, kai kolegos vertina ir prižiūri sistemos dėgiamus standartus. 27 šalis yra pasirengusios, e, pas, jau, jau dalyvauja sistemoje, kai uh, informacija teikiama pagal pareikalavimą. Kaip jau sakiau, čia irgi taikomas yra kolegų, taikoma kolegų priežiūra toms šalims. Kaip jau sakiau, kai dėl automatinio keitimos informacija 2017-2018 įsigalėjaus pirmieji standartai, kol E, dar neprasidėjo tas keitimasis, dar sunku kalbėti kažką toliau, tačiau bendrasis formas, globalusis formas ir toliau deda pastangas, kad šalims būtų padėta tinkamai įgyvendinti tarptautinius susitarimus, kad būtų galima pereiti prie automatinio keitimus informaciją, kad jos turėtų reikiamus teisės aktus pačiose šalise. Tai yra labai svarbus dalykas kad finansinės institucijos galėtų tinkamai gauti informaciją ir ją tinkamai pateikti mokesčių administracijos kompetentingoms struktūroms. Taip pat dirbame prie vairių sistemų, kad galėtume numatyti e, reikiamą konfidencialumo ir efektyvumo elementą keitimus informaciją ir taip pat, kad galėtume e, e, sudaryti sąlygas e, atsiras informaciniai sistemai, tokiai kaip, pavyzdžiui, BPO, kad ta informacija būtų galima keistis saugiai. Mes galbūt galėtume pasiūlyti vyriausybėms turėti bendrą vieningą bazę, tačiau e, svarbu, kad atskiros sistemos, individualios sistemos būtų tarpusavį suderinamos, kad būtų galima kuo greičiau tą informaciją surinkti ir kuo efektyviau ją apsikeisti ir analizuoti. Globalusis forumas taip pat yra pradėjęs dėkti e, kolegų priežiūros procesą, kai kalbama apie automatinį keitimosi duomenimis. E, panašus modelis bus taikomas šiuo atveju, kaip ir keitimės informacija pagal ir pareikalavimą. Šiuo atveju mes atsižvelgėme ne tik į prisimtus įsipareigojimus, kaip buvo anksčiau. Tiesiog dabar žiūrima, kaip šalis įgyvendina prisimtus įsipareigojimus ir norime paremti tas šalis, kad jos galėtų sėkmingai tuos standartus dėkti toliau. Jeigu norime paskatinti šalių sistemas, kurios dar neprisitaikė prie tarptautinių įsipareigojimų, kaip jau sakiau, e, norėčiau pasakyti, kad tas kolegų priežiūros uh, E, mechanizmas yra labai efektyvus, jį galima pasiteilti, padedant šalims ABPO. E e, ir G20 pateikė Liepos mėnesį 16 metų tam tikras rekomendacijas. 17 metais bus pateiktas sąrašas šalių, kurios neipatingai pasiekė pažangos, užtikrindamos mokesčių skaidrumo standartų įgyvendinimą. Buvo numatyti tam tikrai rodikliai, Liepos mėnesį buvo paskelbti trys kriterijai, kurie svarbus šiame kontekste. Ir iki 2017 metų e, šalis puikiai dabar žino, kokios, kokie yra jų įsipareigojimai, kokie yra standartai ir jų e, reikalas yra padaryti viską, kad būtų iki 17 Liepos prie tų standartų prisitaikyti. Tad norime, kad visos šalis pasiektų tą minimalų bendrą visoms standartą. Taip pat buvo užduotas klausimas, ar šiandien reikia įgyveninti tinkamai egzistuojančius standartus, ar tuos standartus reikia tobulinti. Manau, kad galiu grįžti prie savo pradinės minties, kad reikia atskirti, kokia situacija buvo e, pradžioje ir tą informaciją, kur radome Panamos dokumentuose, tačiau iki šiandien yra padaryta didžiulė pažanga lyginant su situacija prieš septynis metus. globaliame forume yra sukaupta daug informacijos, informacijos sukaupta iš kolegų priežiūros sistemos. Matome, kad reikalinga labiau įgyvendinti turimus standartus, o ne kurti naujus. Mokestinis skaidrumas, pavyzdžiui, yra irgi yra labai svarbus dalykas. Ten yra numatyti reikalavimai, kai turi būti aiškus tikrasis, pavyzdžiui, sąskaitos savininkas ar tikrasis naudos gavėjas. E, taip pat yra numatyti pareigojimai mokestinėms institucijoms, e, reikalavimai, kuriuos šalis turi gyvendyti kovodama su pinigų plovimu, numatyta, kaip yra e, galima bendradarbiauti atskiroms struktūroms. Svarbu, kad šalis turėtų taip pat teisinės reikiamas nuostatas, kad būtų galima užtikrinti teisinės informacijas. Administracinių lygmenių svarbu užtikrinti tai, kad atskiros agentūros tarpusavį galėtų bendradarbiauti ir sėkmingai dalytis turimą informaciją. Taigi praktika yra daug svarbiau, o ne naujų standartų kūrimas. E, tiek būtų mano pasisakymo, tačiau maloniai atsakysiu į klausimus, jeigu jie būtų. Uh, Dėkoju. Carolyn Malcolm, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems prelegentams už jūsų pasisakymus. Mes leidome jums viršyti septynių minučių li limitą dėl to, kad tai buvo pirmasis mūsų klausimas ir mes norėjome kiek įmanoma geresnė, e, daugiau informacijos gauti. E, taip pat norėčiau pasveikinti Heidi Hautalą lankytojų grupę, e, kolegės Heidi Hautalą lankytojų grupę, o dabar siūlau pradėti diskusijas. E, esame nustatę tvarką, kaip bus užduodami klausimai. Pirmiausia, pradėsime nuo abiejų pranešėjų, tai yra SRD e, frakcijos e, pranešėjas ponas Kofot, o paskui ponas Jecek Alde frakcijos. Aišku, jūs esate viso parlamento pranešėjai, bet aš tiesiog įvardinau frakcijas, kuriuoms jūs priklausote. Mes turėsime penkių minučių um, galimybę užduoti klausimą e, ir išgirsti atsakymą per penkias minutės. Bet nepamirškime, kad ponas Lenart yra e, gali dalyvauti videokonferencijoje tik iki 11 valandos. E, Pone Malkom gali dalyvauti visą laiką, o kiti prelegentai sėdi šalia manęs. Taigi prašau, ponė Kofot, Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti mūsų kalbėtojams už tokias, um, tokius puikius pranešimus susijusius su šitomis temomis. Man atrodo, kad mes visi sutarėme, kad e, standartai, kurie buvo patvirtinti pastaruos, pastaraisiais metais, e, e, jie e, kelia tam tikrų problemų dėl to, kad jų nėra laikomasi ir kodėl e, mums nepasisekė įgyvendinti e, tų standartų. Kas atsakingas ES valstybėse narėse e, dėl šios problemos? Ir čia reiktų ieškoti atsakingų skirtingose ligmenyse. Aišku, e, Panamos dokumentai atskleidė tą paslapčių pasaulį E, ir galima, e, pavyzdžiui, nusipirkti anonimiškumą ir gali panaudoti tą nupirktą anonimiškumą siekdamas plauti pinigus arba slėpti mokesčius. Ir, e, pavyzdžiui, yra tam tikros valstybės, kurios leidžia atitinkamas struktūras kur e, veikia įvairios įstaigos ar institucijos, kur, ne, kur nėra žinomas, neatskleidžiamas tikrasis savininkas. Ir e, dažnai mes net negalime sužinoti, kas yra ir, ir, ar, ir kodėl e, nepavyksta bendradarbiauti su tomis valstybėmis, ar tai yra politinės valios trūkumas, ar tiesiog nėra atitinkamų pajėgumų, ar kai kurios valstybės dėl politinės valios neįgyvendina e, standartų. E, E, jūs visi sakėte, kad mums nepavyko įgyvendinti standartų ir manau, kad tai yra didžiausia gėda ir būtent tai ir atskleidė Panamos dokumentai. Dėkoju, kas norėtų atsakyti. Pirmiausia, klausiu ponios Melkom, prašau. Žodis jums. Um... Dėkoju. Iš tiesų tai geras klausimas ir kodėl mums nepavyksta įgyvendinti standartų. Man atrodo, mes turime e, žvelgti į be, bendrą kontekstą ir kai kurios valstybės padarė labai didelę pažangą įgyvendinamos tuos standartus, kalbant apie praktinį įgyvendinimą. E, e, galima pastebėti tikrai pažangos o kodėl e, mums nepavyksta įgyvendinti standartų, mes turime žiūrėti į istorinį kontekstą, mes turime taip pat atsižvelgti į tai, kad e, yra labai trumpas laikotarpis 2006-2007 metai, metai prieš krizę, e, kai tas anonimiškumas, paslaptis buvo visame pasaulyje toleruojamas, dabar matome kitokią situaciją E, mes dabar žinome, kad reikalaujama, kad tikrasis įmonės savininkas būtų atskleistas, būtų žinomas. Ir e, mes turime įtraukti šią nuostatą taip pat iki mokesčių, e, mokesčių skaidrumo standartus. Ta jau, ir šitos nuostatos dėl tikrojo savininko atskleidimo įgyvendimas reiškia didžiulę uh, pažangą. E, svarbiausia, kad galotų tas pats, e, tas pats standartas visur ir kaip jūs matote, ABPO pavyzdžiui remiasi FATF nustatytais standartais ir aišku taip pat labai svarbus aspektas yra bendradarbiavimas. Tikrojo savininko atskleidimas e, šitos nuostatos, kad šitą nuostatą įsigaliotų, tam reikia turėti atitinkamą registrą Aišku, galima čia leisti, leistis į techninės detalės. Iš tiesų, e, atsakymų galėtų, tas atsakymas galėtų būti labai e, platus, bet, pavyzdžiui, tas centrinio registro įvedimas galėtų padėti. Mes turime pagalvoti, kaip keičiamasi informacija tarp mokestinių institucijų, tarp e, su pinigų plovimu kovojančių institucijų. E, E, bet turime žinoti, e, kas yra e, kad iš tiesų reikia žinoti, kas yra tikrasis įmonės sąjungas ir tą turi žinoti ir mokesnės institucijos ir visos atitinkamos institucijos. Dėkoju, mes turime penkias minutės skirtą šiam klausimui, taigi ponas Telesklav galėtų dar papildyti, užduoti papildomą klausimą. Dėkoju, turiu daug klausimų, bet pabandysiu užduoti vieną dėl priemonių, e, kurios yra taikomos. Čia galėčiau pritarti e, kolegiai iš EBPO, nes yra tikrai pasiekta pažangos. Tai yra, e, yra tam tikri pažangos pavyzdžiai E, tai, kas atskleista Panamos dokumentuose, tai yra situacija, kuri buvo pastaruosius 20 metų. E, mes matome, kas vyko per 20 metų ir, ir kokia dabar yra situacija. Aš nesakau, kad viskas yra gerai, bet e, jeigu mes pažvelgsime į EBPO informacijos keitimosi sąrašą, tai, tai pamatysime, kad yra atitinkamas sąrašas šalių, E, kurios yra laikomos mokesniais rojais iki šiol dar. Ir, bet po truputį situacija keičiasi. E, toliau, kur e, laikyti tą, tą informaciją apie tikrąjį savininką, ar tai turėtų būti centrinis registras, ar tai turėtų būti decentralizuota informacija, tarptautiniai standartai leidžia abi šitas galimybės. Taigi kiekviena e, valstybė narė arba tokia tarptautinė organizacija, institucija kaip ES, supranacionalinė institucija galėtų nuspręsti, kur turėtų būti laikoma šita informacija. Ir taip pat turime e, žiūrėti, kokia yra informacijos kokybė ir kaip e, atitinkamos atsakingos institucijos e, gauna prieigą prie tos informacijos. Tai čia būtų esminiai klausimai. Kai kuriuose valstybėse narėse, aišku, yra tikrai pajėgumų trūkumas ir mes matome, kaip nusikalstamos organizacijos veikia tarptautinių o, o, e, mastu ir kai mes pamatytume jų pajėgumus ir, pavyzdžiui, kokios nors mažesnės, e, nelabai turtingos šalies policijos pajėgumus, tai čia būtų aiškus tas pajėgumų trūkumo klausimas. Ir e, e, kai, kurio, kai kurie veiksmai, pavyzdžiui, juodųjų sąrašų įvedimas galbūt irgi e, padėjo šiek tiek keisti situacijai, bet e, E, aišku, e, visada galima kaltinti politinės valios nebuvimą. Dėkoju, šiek tiek viršijome laiką. Dabar sudu, užduosiu, e, suteiksiu žodį e, kitam pranešėjui. Prašau. Dėkuoju už suteiktą žodį, dėkuoju už tai, kad dalyvaujate nuotoliniu būdu mūsų posėdėje. Pirmiausia, bendro pobūdžio klausimas. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė kolega Jėpės. Visi girdėjome, kad turime jau dabar labai išsame ir gerą, išsamų ir gerą reglamentavimą, tačiau reikia geriau gyvendinti turimus teisės aktus. Taigi Kaip mes, kaip statymų teisės aktų leidėjai, kaip šio komiteto nariai galime prisidėti prie šio darbo, galbūt kažkokiu, gal galite parekomenduoti, kaip mes galėtume pasitarnauti šiame komitete prie situacijos gerinimo. Galbūt ne dabar, galbūt raštu galėtumėte kažkokiu konkrečių pasiūlymų pateikti, tai taip pat būtų mums labai naudinga. Dėkoju. Kas norėtų atsakyti? Ponas Lenart, ponas Lenart, ar jūs galėtumėte atsakyti? You have the floor? No. Okay. okay. Uh, then, uh, teles... Gerai, tai tuomet ponas Telesklav, o paskui ponė Žošriuder. Thank you. If we were playing a Jeigu žaistume futbolą, tai čia tikrai labai geras perdavimas būtų dabar. Kągi galiu paskatinti jūs ar kitus daryti. Tiesiog pasiūlyčiau sustiprinti tas institucijas, kurios tikrina, ar laikomas yra standartų. Na ir dabar Dar reikėtų užtikrinti, kad e, pasaulyje būtų šių standartų laikomasi. Nusikalteliai tiesiog ieško e, pasaulyje vietų, kur yra silpniausiai reglamentuojama šis rytis ir kur gerai, patogiausia yra plauti pinigus. Manau, kad e, tuos aukštesnius standartus reikėtų taikyti ir pasauliniu lygiu. Galbūt tik tiek galiu pasakyti bet be jokios abejonės aš pasižymiu jūsų pasiūlymą e, raštu pateikti konkrečių pasiūlymų. Kolegos galbūt mano galėtų tai padaryti, tikrai mes atsižvelgsime į šį prašymą. Dėkoju, dar galime išklausyti dviejų atsakymų, ponė Žiošroder, o paskui ponė Vejan. Uh, Ačiū, pirmininkė, aš tik tai norėčiau papildyti tai, ką sakė kolegos. Aš pritariu situacijos vertinimui, pagal kurį situacija per pastarosius metus labai smarkiai pasikeitė. Taip, tikrai buvo didelis impulsas suduotas, daug informuota, kalbėta apie tai buvo daugiau taisyklių e, išleista, reglamentavimo. Daugiau apie tai kalbama, kad, bet galbūt vis dėlto nepakankamai. Na ir dar norėčiau pridurti, pasakyti, kad e, didžiojo 22 pastangos buvo tikrai stiprus impulsas, ypač po Panamos dokumentų. Dabar dėl viršvalstybinės rizikos e, vertinimo. Šis e, metodas yra bandamas pritaikyti ir bandama pasižiūrėti iš skirtingų perspektyvų į pinigų plovimą. Bandoma tarp sektorinį požiūrį pritaikyti bei supranacionalinį, supranacionalinių lygių, europinių lygių žiūrėti, kasgi yra blogai, kaip galima būtų iš to pasimokyti. Ir per ateinančius metus bus parengta ataskaita, manau, kad tai taipogi yra svarbus stebėsenos mechanizmas. Dėkoju, man atrodo, kad įgyvendinimas yra labai aktuali tema ir mes Europos parlamente nuolat e, tą akcentuojame. Izabel Vejon. Izabel Vejon, dėkoju. Aš manau, kad galiu tik tai pritarti prieš mane kalbėjusiems. Norėčiau šiek tiek pragmatizmo įnešti iš bankų, bankinės perspektyvos. Aš taipogi atsakinga už e, bankų reglamentavimą pasauliniu lygiu. Kas dabar dėl šešėlinės bankininkystės, tai čia taipogi tai apimtų ir patikos fondus ir apskaitai fondus. Taigi tie didieji bankai taipogi bendradarbiauja, dirba kartu su tai šešėliniais nereglamentuojamais bankais. Maždaug tokių bankų yra daug. Manau, kad čia reikėtų iš viršaus ją pačią principą uh, E, naudoti ir reikėtų tuos registrus e, tikrųjų savininkų sudaryti ir būtent šiuo principu naudotis. Dabar įsivaizduokime, kaip e, bankas turi tvarkytis su savo pavaldžiais, tarkime, 6 tūkstančiais subjektų, kaip banko, tarkime, vadovas turi tai daryti. Reikia galbūt pasižiūrėti, kur e, stipriau reikėtų galbūt e, pritaikyti taisyklių taikymą. Taigi čia reikėtų tiesiog pasirinkimo klausimas svarbiausias, kaip pasirinkti, kaip prioritetus išskirti, kokiuose srityse, e, kokiems subjektams galbūt didesnį dėmesį skirti. iš tų 6 tūkstančių, tarkime, bankų turimų subjektų. Taigi reikėtų galbūt labiau specifikacijas didesnės e, dabartinių teisės aktų taip pat. Dabar kalbėtojų frakcijų vardu pirmiausia kalbės ponas Darijus Prosat iš EPP frakcijos. To, e, to Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mūsų į tokią įdomią diskusiją. Išklausime tikrai įdomų pranešimų. Viena iš išvadų, kuri štai dabar kyla, kad atrodo institucijų netrūksta standartų, netrūksta. Institucijos teikia mums įvairias rekomendacijas dėl to, kaip reikėtų įgyvendinti priemonės skirtas kovai su pinigų plovimu, su uh, mokesčių vengimu. Bet silpnoji pusė, kaip sakė dauguma kalbėtojų, yra tų standartų gyvendinimas praktikoje. Visiems trims prelegentams turiu vieną klausimą. Kaip šios perspektyvos vertinate ES priimtą direktyvą kovai su pinigų plovimu? Ar pagal egzistuojantį standartą tas dokumentas atspindi geriausią praktiką? kuri egzistuoja ir kurią jūs siūlytumėte? Ko, ko, ko trūksta toje direktyvoje, prie ko reiktų padirbėti? Kitas klausimas būtų skirtas poniai Malcolm. Ji mums kalbėjo apie skaičius dėl to, kiek jurisdikcijų yra pritaikę standartus dėl automatinio keitimosi mokestiniais duomenimis. 60 ar 70. Pasaulyje e, tų jurisdikcijų dar nėra apimta. Ar tai yra mokestiniai rojai, ar tai yra kitos jurisdikcijos, kurios yra žinomos dėl savo menko skaidrumo Kol tie standartai neišplėsti visoms šalims, kol jie netaikomi toms šalims, apie kurias aš čia kalbu, kad ir kaip bebūtų gaila, taip e, ir teks nuolatos kovoti su masiniu mokesčių vengimu. Tad ką galėtume padaryti, kad tie standartai būtų išplėtoti ir galiotų ir kitose šalise, toms kitoms jurisdikcijoms, kad būtų galima užtikrinti, jog e, pasiekiami yra visi, visur tie, kurie slepia mokesčius. Tai negaliu pasislėpti kitoje šalyje. Dėkoju, du skirtingi klausimai. Visų, pirmasis klausimas dėl ES teisės aktų, kas norėtų jį atsakyti. Ja. Äh, Niekas nesiveržia į priekį. Ponas Lenart. You are available for answer? You have the floor. Yes, perhaps uh, <coughs> this is Ca- Caroline Malcolm from, from ah, the OECD. Caroline uh, Malcolm. Uh, look, okay. on, on the question of. Uh, Caroline Malcolm iš EBPO. Dėl teisės aktų aš dirbu EBPO ir mokesčių srityje. Čia norėčiau šį klausimą skirti mūsų kolegai iš FATF, bet yra e, daug institucijų, kurios dirba šioje srityje ir mes tikrai labai daug dirbame, kad būtų bendras požiūris, bendri standartai, kad būtų bendras požiūris į tą pačią problemą. Tai yra labai svarbus dalykas, kad būtų bendras pasaulinis susitarimas. Toliau atsakydama į antrą klausimą e, galėčiau pacituoti tai, ką kalbėjo prieš mane kalbėjęs kalbėtas. Svarbiausias dalykas yra įgyvendinimas. Čia reikia daugiau pajėgumų šioje srityje. Ir mes turime labai griežtą sistemą, tvirtą sistemą Europoje bet yra labai svarbu, kad Europoje atskiros valstybės laikytųsi savo įsipareigojimų. Bet reikia e, tokio globalaus e, į, į, įtvirtinimo, įgyvendinimo. Taigi čia vėl reikia kalbėti apie pajėgumų didinimą ir labai svarbu, kad būtų e, tyriami finansiniai nusikaltimai, bet kol kas susidurėme su ta problema, kad labai trūksta pajėgumų išteklių ir e, mes dabar e, kūrėme standartus, bet tam, kad pasiektume daugiau pažangos, reikia ir didesnės paramos. Ir e, labai džiugu, kad ES e mus palaiko, mūsų pastangas palaiko. E, E, bet yra, pavyzdžiui, mokestinių e, nusikaltimų tyrimo akademija, kuri, kurios parama taip pat yra labai svarbi. Ir mes e, bandome plėsti atitinkamas programas, projektus ir tai mums reikia daugiau pajėgumų, didesnio palaikymo. Toliau dėl jurisdikcijos E, iš tiesų tai yra toks sudėtingas klausimas. Mes turime e, užtikrinti, kad visi jurisdikcijos lygmenys e, dalyvautų šiame procese, bet kita vertus reikia ir išskirti, kas už ką atsakymas. Taip pat visi finansų centrai turėtų atitikti atitinkamus standartus ir turėtų automatiškai keistis informacija kalbant apie besivystančias šalis, e, jos e, turėtų taip pat pagal atitinkamą tvarkaraštį įgyvendinti e, tuos standartus, bet aišku, tai taip pat užtruks tam tikrą laiką ir čia reikia vėl kalbėti apie pajėgumų stiprinimą. Dėkoju, ponė Lenart. Mes turime pakeisti kai ką, o dabar žodis jums. Can you hear me? Ar girdite mane? Taip. Um, and I apologize for... Pirmiausia, atsiprašau, kad įsijungiau kalbint kitai kalbėtojai. Aš galbūt nekomentuosiu pirmojo klausimo. Kas dėl antro klausimo, tai taip, gebėjimų trūkumas yra pastebimas ir e, vienas didelis e, trūkumas pastebimas tarptautinėje įmonių apmokesnimo aplinkoje. Šalis, kurioms taikomi tie standartai, pačios nustatinėja tuos standartus. Ir sakoma mums dažnai, kad jūs mums padedate įgyvendinti tuos standartus, bet e, mes taipogi turime galimybę ir e, patvirtinti tokius standartus. Na ir kitas dar svarbus šioje srityje dalykas, tai kad standartai turi būti patvirtinami tiek didesnių, tiek mažesnių e, valstybių narių, tiek gyvenančius, tiek negyvenančių standartų valstybių. Taigi reikia užtikrinti, kad tie standartai būtų priimam, priimti plačiai. Ir jeigu mums pavyktų pritaikyti tuos standartus globaliai visur, tai būtų tikrai didžiulis pasiekimas. Ir um, tikrai gerai būtų, jeigu tiek didesniems, tiek mažesniems valstybėms būtų pritaikyti tie patys standartai. Ačiū ponui Linartui. Toliau kitas kalbėtojas, ypač kalbant apie e, maž, mažesnių valstybių dalyvavimą, čia ES turi patirties. O dabar kita kalbėtoja yra Ana Gomešis iš SRD frakcijos. Aš norėčiau paklausti ponios Malkom. Ką Jūs manote apie tai, kad e BPO narė JAV e, bendrųjų pranešimų rengimo standartų nepatvirtins dėl savo fatka politikos. Ar jūs manote, kad ES turėtų savo pačios fatką politiką pritaikyti? Nustatyti, pavyzdžiui, sankcijas už nesilaikymą standartų. Na, o dabar Tilis, dar kolegos norėčiau paklausti. Kaip dėl Europos įpareigotojų institucijų vaidmens, kuriant finansinės institucijas, kur tikslas yra slėpti e, turtą. Jūsų manimų, kogi trūksta prižiūrint tokias institucijas Europos Sąjungos lygių? Kur yra teisėkuros spragų ar įgyvendinimo spragų? E, Ar jūs rekomenduotumėte, pavyzdžiui, parengti politinės įtakos turinčių subjektų sąrašą. Jūs taipogi kalbėjote apie šešėlinį bankininkystę, apie kokius čia šešis tūkstančius subjektų jūs kalbėjote. Uh, Galbūt e, mums pripaaiškintumėte, nes mes nesame ekspertai. Dėkoju. E, trys minutės trims atsakymams. Būčiau dėkingas, jeigu atsakytumėte kiek įmanoma trumpiau. Pone Melkam. On the, on the of... Dėkoju. Dėl JAV. Uh, Kaip, žiniai, kaip žinia, FATKA dar prieš bendruosius e, pranešimų rengimo standartus e, pritaikė. JAV e, automatiškai taiko automatinių duomenų pasiteikimo sistemą tiksliau. Taigi, reikia užtikrinti tokią e, pačią, e, tokį patį reikalavimų lygį tarp fatkos ir pranešimų rengimo sistemos. Dėkuoju, ponas Telesklav. Um, provide... Dėkuoju, aš pabandysiu atsakyti dėl to sąrašo. Mes nereglamentuojame, mes tik tai prižiūrime, esame priežaros institucija. Ar reikalingas tas PEPS sąrašas? Aš žinau, kad kai kurios finansinės institucijos to pageidauja. Aš nemanau, kad to PEP identifikavimas yra problematiškas aš manau, kad finansinės institucijos džiaugiasi turėtami PEP e, kaip klientų. Tačiau, ko gero, didžiausias darbas laukia apibrėžiant tuos PEP. E Ar, pavyzdžiui, Juotkalnyjos e, kažkokios subjekto e, Tarkime, ar gali būti e, kažkaip tai susijęs su PEP e e, subjektu asmuo Jotkalnyje būti laikomas PEP. Tai čia vėlgi reikėtų pasižiūrėti. Tai ačiū dabar žodis Izabel Vajan. Dėkuoju. Dėl to PEP sąrašo. Ir kągi bankų priežaros institucija gali padaryti. Taip, mes turime apibrieštis, mes žinome, kas tai yra, galbūt mes praktiškiau tai žiūrime. Mes čia žiūrime vieną problemą. Pasikeitimas individualia informacija, atskiria informacija tarp administracijų, kurios yra atsakingos už CFT finansinius nusikaltimus, e, kovas su e, pinigų plovimu, yra problematiška ir Europoje. Bankų priežos e, institucijos dirba kolegialiai, keičiasi informacija. Na, o kai e, keičiamasi informacija apie privačius asmenius, asmenis, tai reikia e, nustatyti, ar įmanoma tai padaryti tarp valstybinių lygių, tarp priežiūros institucijų. Dėl šių aspektų gali kilti kliučių visiškam pilnam paskaitimui informaciją. Kai kurie kolegos iš priežiūros institucijų kartais mums sako, kad štai mūsų kolegos neturi tų pačių galių kaip mes e, ir negali suteikti informacijos. Tokiu atveju grandinė yra kaip ir nutraukiama. Ir gali būti nelabai naudingas e, toks panaudojimas šio principo. Ačiū dabar žodis ponui Bernkiu. Dar tik tai noriu pasakyti, kad ponas Lenartas su mumis 15 minučių dar bus. Jeigu dar turite klausimų ponui Lenartui, tai galite juos kol kas užduoti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie G20 ir BPO. Kai kurios šalis pasaulyje veikia kaip privatus klubas. Mums kelia susirūpinimą e, vyriausybių narių ir verslo struktūrų lobizmas EBPO. Ypač, pavyzdžiui, G20. -tukas. Pavyzdys, 2013 metais ABPO e pradėjo konsultacijas dėl e, e, ataskaitų dėl atskirų šalių. Buvo sulaukta daugybės atsakymų iš verslo pasaulio ir tik 6 procentai iš jų pritarė tai siūlomai sistemai. Pavyzdžiui, jungtinės tautos minėjo, paragino 144 šalis E, įdėkti e, e, mokesčių skaidrumo sistemą. Birželio 9 dieną Korejos prezidentas kreipėsi į pasaulinę instituciją, sakydamas, kad jungtinėse tautose turi veikti organizacija, kuri kovotų su mokestiniais rojais. Buvo kreiptas į G20, kad būtų kovojama su šiuo reiškiniu. Mano klausimas būtų toks, ar manote, kad uh, įmonių lobizmo yra mažiau jungtinėse tautose ir galbūt ši organizacija lengviau galėtų pakeisti susikloščiusi status quo, dėl kurio vežė tie mokestiniai rojai, kurie tarpusavį e, rungtiniauja, kieno teisinė sistema palaiko didesnį slaptumą, kad daugiau investuotojų važiuotų būtent pas juos. O reikia būtinai vykdyti ten juk mokestinės reformas. Panamos Dokumentai rodo, kad vyko didžiulis konfliktas tarp apskaitos firmų, didžiausių bankų, didžiausių advokatų, kontorų ir taip toliau ir panašiai. O tikslas juk buvo vienas - ošornėse struktūrose slėpti neapmokestintus pinigus. Ačiū. Norėčiau paprašyti, kad jeigu jau padarome išimti, tai laikytumėmės laiko limito. Ir paskutinis klausimas, prašau, vieną minutę. Aš norėčiau, kad mes pagal e, sąrašą toliau uždavinėtume klausimus, nes turiu ne tik ponui Lenart klausimų. Gerai, tai tuomet užduosiu klausimą ponui Lenart. Jis kalbėjo, kad labai yra svarbus atskirų šalių, e, atskirom šalim skirtos ataskaitos. E, ponas, e, ponė Lenart, jūs pabrėžiate, kokie svarbus yra e, atskirom šalim skirtos ataskaitos ir jūs žinote, kad kai kada nepavyksta pateikti tų rekomendacijų dėl atitinkamų režimų. Ir dabar, kai ES diskutuoja tuos atskiroms šalims, e, tas atskiroms šalims skirtas rekomendacijas ir kartu su juodaisiais sąrašais, jas e, aptarė e, mums. Uh, uh, Buvo parekomenduota kai kurių šalių neįtraukti tos juodosius sąrašus, pavyzdžiui, kaip kai kurių valstybių neįtraukti. Dėkoju aš nekalbu apie atskiras šalis. Yra labai svarbu, kad atskirom šalims skirtos rekomendacijos, kad jos veiktų ypač kalbant apie besivystančias šalis. Nes yra, pavyzdžiui, e, daug besivystančių šalių, kur standartai tikrai nėra e, pernelyg griežti. Todėl yra labai svarbu, kad kad būtų keičiamas informacija, kad būtų gaunama informacija ir e, dažnai tos e, besivystančios šalis bijo dėl konfidencialumo e, nuostatų, nes tai yra susiję su tam tikra e, rizika. Ar, e, ar, e, gali, ar gali pateikti atitinkamą informaciją? E, Man atrodo, kad tai yra tam tikri sisteminiai klausimai susiję su atskirom šalims skirtomis ataskaitomis. Tai yra gera priemonė, bet. Aš e, minėjau verslo įtaką ir e, tas verslas, aišku, daro įtaką ir e, jungtinių tautų veiklai. Taip pat reikia nepamiršti nevyriausybinio organizacijų indėlį besivystančiom šalims, bet e, iš tiesų tai nėra lengvas klausimas, nes yra labai sunku kai kada ir verslui gauti atitinkamas konsultacijas. Todėl manau, kad mes turime toliau e, kurti atitinkamą sistemą, kuri E, pasiektų, e, kuri padėtų pasiekti rezultatų praktikoje. Taigi, atskirom šalim skirtos ataskaitos yra labai svarbus dalykas. Tik tai svarbu, kad kai kada jos nėra suinteresuotos atskleisti kai kai kurią informaciją. Mes turime kalbėti ir apie tų ataskaitų turinį. Ir manau, kad e, tos atskirom šalim skirtos ataskaitos ir e, jos padės pasiekti daugiau viešumo. Dėkoju, ponė Lenart, už jūsų dalyvavimą. Norėčiau palinkėti jums viso ko geriausio. Dėkoju už tai, kad dalyvavote mūsų konferencijoje. O dabar e, Ponas Bernd Lukė ECR vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu vokiškai. Mano klausimas skirtas ponui Tilės Klav o paskui galbūt jį galėtų atsakyti ir ponė Malcolm, kas buvo pasakyta, kad teisės aktai, kuriuos mes turime, nėra e, tokie ir prasti ir pastaruoju metu jie net patobulėjo, bet tie sunkumai, su kuriais mes susidurėme, dažniausiai yra susiję su įgyvendinimu. Tačiau man susirūpinimą kelia tai, kad įstatymai yra E, geri tik tai tol, kol mūsų e, piliečiai laikosi e, tų įstatymų. Bet ką mes jau patyrėme, problema, kurią, su kuria susidūrėme, dažnai matome, kad tie, kurie pažeidžia e, įstatymus, jie slepia ir savo tapatybę. E, E, jie naudoja arba e, suklastotus asmens dokumentus arba naudoja kažkokius e, žmonės, kurie vykdo veiklą jų vardu. Ar mes turime kažkokį būdą, kaip galėtume kovoti su tokiu mo, įstatymų pažeidimu. Ir ar tai duos naudą tiem piliečiam, kurie laikosi įstatymų ar padės nustatyti tikrus nusikaltelius, nes jie dažniausiai slepiasi po suklastotą e, tapatybę ir slėpdamiesi po ją jie ir toliau gali plauti pinigus. Tai norėčiau paklausti, ar e, yra kažkokio E, kažkokios pažangos e, e, srityje, nes ir ponė Malkom sakė, kad EBPO bando žiūrėti, kad būtų laikomasi egzistuojančių teisės aktų. Ar yra jau patirties, kuri rodo, kad mums dėl gerų, gerų teisės aktų geriau pavyko, pavyzdžiui, sugauti tuos nusikaltelius, kurie vykdo pinigų plovimą? Uh, ar ir toliau e, tęsiasi šitie e, teisės aktų pažeidimai, nes nusikalteliai randa naujų būdų, kaip galima apeiti tuos įstatymus. Dėkoju profesoriui Lukė, ponas e, Temensklav. Dėkoju, aš atsakysiu vokiškai. E, kova su pinigų plovimu apskritai yra sunkus dalykas, sunki um, užduotis ir sunkiausia toje kovoje yra tikriausiai nustatyti, kas yra tas faktinis savininkas. E, ir e, dažnai mes tiesiog negalime e, gauti duomenų apie tą tapatybę. Ir mano patirtis yra tokia, kad kai, kai žiūrime konkrečius finansinius sandorius, kurius, kuriuos vykdo atitinkama įmonė, mes turime e, žiūrėti, kas gauna naudą, kas gauna pelną iš tų finansinių sandorių. Tai reiškia, kad e, jūs negausite atitinkamų žinių pradžioje, bet kai stebėsite tos įmonės e, finansinius sandorius, gausite kažkokios tai informacijos. Ir, ir mes E, matome, kas yra tas tikrasis naudos galės, kai, gavės, kai išklausome, taip sakant, visą orkestrą, kai susekame jį. Ir yra labai sunku nustatyti tą faktiškąjį savininką ir, ir taip pat yra labai svarbu nustatyti, ką, pavyzdžiui, ta įmonė daro. Todėl čia yra uh, E, labai svarbus finansinių e, įstaigų, ypač bankų vaidmuo, kad teiktų jie mums atitinkamą informaciją. Bet aišku, yra dar galimybių tobulinti visą sistemą. E, mes dar čia tikrai galime e, daug ką padaryti. E, pastaruoju metu, e, e, e, neseniai dar buvo laikoma, nelaikoma sunkiu nusikaltimu, jeigu kažkas nesilaikė taisyklių. Iš tiesų pinigų plovimas vykdomas tarptautiniu mastu, o mes, nacionalinės valstybės, dažnai atsitrenkėme ties valstybių sienomis. Ir aišku, nauja direktyva mums tikrai labai padės. Mes tikimės, kad šitie E, teigiami aspektai, kad jie bus e, ir pasauliniu mastu taikomi, kad, jie, kad jų bus laikomasi. E, ir kai kada, aišku, yra dalykų, kurie apsunkina bendradarbiavimą, kai kurie E, įsipareigojimai turi būti e, vis tik tai suderin, suderinti, nes mes dabar turime prieštaringų įsipareigojimų susijusių su, su kova su pinigų plovimu. E, pavyzdžiui, turime taip pat domenų apsaugos atitinkamus teisės aktus, kurie kai kada mums nepadeda. Ir kai kalbame apie pagrindinės teisės, vėlgi čia yra tam tikras e, prieštaravimas. Aš žinau, e, kad e, nelengva klausyti tokių dalykų, bet čia reikia ieškoti kažkokio tai suvienodinimo požiūrio. Mes, žodžiu, mes dar turime tikrai daug nuveikti. Dėkoju kad kalbėjote iš savo patirties, kadangi dirbate Lichteinšteinė, tai jūs tikrai savo praktikoje susidurėte su šitais atvejais ir galite daug pasakyti. Dar suteiksiu žodį poniai Melkam trumpam pasisakymui, prašau. Dėkoju. Be abejo, tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra svarbus dalykas. Taip pat svarbu paminėti ir bendradarbiavimo tarp atskirų agentūrų svarbą, tarp atskirų administracijos struktūrų svarbą. Be abejo, teisės aktai yra svarbu, yra numatyti įsipareigojimai tiems, kurie struktūroms galbūt užkirstas kelias tiems, kurie mėgsta vengti teisinių taisyklių e, tai daryti. Turime ir numatė taisyklės susijęs su didesniu skaidrumu. E, taip pat mes galime atrasti, kas yra tinkamai įgyvendinama ir taip pat galime matyti, kokios struktūros ir ko nėra įgyvendinusios. Ačiū. Kui Mišel yra kitas kalbėtojas mano sąraše. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kalbėtojams. Pirmiausia, noriu tarti tokį vadinį žodį. Jūsų klausydama susidariau tokį įspūdį, kad mūsų atsakymų efektyvumas į iškeltas problemas priklauso nuo to, bent jau tai išplaukia iš to, ką jūs sakote, išplaukia iš to, kiek geros ar negeros valios turės valstybės. Tai daug labiau priklauso negu nuo tų saistančių elementų, kurie yra susijęs su esamų teisės aktų įgyvendinimu. Visa tai yra susijęs su politinė valia pirmiausia, o politinė valia nėra šiaip jau spontaniška valios išaiškai pač tokiais klausimais. Politinė valia priklauso nuo spaudimo, kurį patiria politikai. Tada ačiū visoms toms institucijoms, kurios čia yra, kad jos nors to ir neafišuoja, bet vykdo tam tikrą moralinį spaudimą ir politikai turi imtis veiksmų. Dar toks ne vienas, e, toks vienas nedis elementas kiek ir buvo pasakyta ne kartą, kad ES lygmenių galima žengti pirmin bus tada, kai jau kitur bus padaryti atitinkami žingsniai. O ašgi manau priešingai, aš manau, kad ES turėtų būti avangardė šių visų sprendimų. Ir tai, man atrodo, būtų ypatingai svarbus dalykas. Dar šis veitas. Aš neišgirdau, o norėčiau apie tai išgirsti daugiau, kokiu priemonių turite tam, kad galėtumėte tarpininkus aptikti ir juos e, prižiūrėti. Tarpininkai tai yra tie, kurie įkvepia ir padeda realizuoti tą abejotiną vieną ar kitą finansinę sąrangą. Ir paskui, aišku, reikia apibriežti, ką mums visiems bendrai reiškia mokesčių vengimas. E, nes mokesčių vengimas yra viena, mokesčių optimizavimas, galime pasakyti, yra kas kita, ar ne? Ir dažnai E, pasitelkiamas tas niuansas, tas e, skirtumas tarp abiejų žodžių reikšmių pakankamai ciniškai. Juk žinome, turime sustarti, kad žinome, kas yra mokesčių vengimas ir turime pasakyti, kad tai yra labai aiškus dalykas šiandien. Trečias dalykas, esu įsitikinęs, ponė pirmininkė, kad mes turėtume uh, parengti palyginamąją studiją tarp įvairių Europos valstybių narių ir turėtume nurodyti, kokie trūkumai yra likę ir kokios landos paliktos apeiti teisės aktams. Mums teisės aktų, kuriems ir parlamentarams visą tai trukdo tinkamai atlikti moralinio budrumo pareigą. Ačiū. Atitinkama studija, kurią jūs paminėjote, yra rengiama Ir aš dabar klausiu, kas norėtų pirmasis atsakyti, ponė Žau Šröder. Pone Žau Šröder, ar galite trumpai atsakyti, kaip Europa gali imtis li li lideravimo vaidmens? Viskas yra labai aišku, aš galiu pritarti tam, ką sakė ponas Louis Michel. Europa turi būti lyderė. Ir norėčiau pateikti labai konkretų pavyzdį, kurį paminėjau ir savo įvadinėme pasisakymė. E, Liepos mėnesį Europos komisija pakė pateikė teisės aktą dėl to, kad turėtų būti įvardinti tikrieji savininkai. E, teisės aktas toks būtų labai svarbus tam, kad būtų galima parengti strategiją FATF standartų gyvendinimu, kad būtų galima tinkamai kovoti su mokesčių vengimu. Be abejo, mes ES, manau, galime būti lyderiais šiuo klausimu. Bet tam Europos parlamentui reikia komisijos. Kas norėtų iš šitos pusės atsakyti, panevėjom? Ką galime padaryti bankininkystės teisės aktus rytyje, kad galėtume geriau tarpininkus kontroliuoti? Dėkoju. vienas iš tų dalykų, kuriuos reikėtų geriau kontroliuoti, geriau suprasti, kalbant apie tarpininkus. Kad būtų galima išvengti, kad būtų galima užkirsti kelią, e, apeiti teisės akto nuostatas. Man atrodo, be abejo, svarbu yra žinoti, kas yra tikrieji savininkai tų fondų, kuriuos bandau nuslėpti. Būtina parengti labai konkrečius standartus. Kaip turi dirbti finansinės institucijos, kad aptiktų tokius visokius nukrypimus nuo taisyklių. ES lygmenių mes rengiame konkrečius standartus, Yra kalbama ir apie išimtis. Pavyzdžiui, labai specialus atvejis yra individualūs verslo ryšiai. Ir taip pat mes kalbame apie tai, kad svarbu žinoti, kas yra banko klientai, juos tikrinti. Turime parengę standartus susijusius su verslo rizika. Visa tai padeda mums formuoti supratimą tam tikrą, kurį skleidžiame visoms bankų priežiūros institucijoms. Visa tai galėtų būti pavyzdys, kuris leidžia numatyti didelę įvairovę ir tai kartu leidžia ir vertinti, kaip teisingai ES lygmenių yra taikomi tie standartai. Be abejo, tie standartai galėtų būti dar kon konkretesni, kad galėtume kalbėti apie verslo riziką apskritai ir jos tinkamą valdymą. Dėkoju. Šios savaitės pirmadienį vienas šveicarų bankas Singapūrė buvo uždarytas dėl nelegalios veiklos. Trumpas papildymas, ponė Teleslav. Support... Labai trumpai. Noriu paremti pono Mišel požiūrį. Ir be abejo, tarpininkai yra svarbi grandis būtina tarpininkus tinkamai prižiūrėti, tinkamai juos e, e, įvertinti, tinkamai juos valdyti. Egzistuoja tam tikri reikalavimai finansų institucijoms. Ir e, finansų institucijos turi turėti įgaliojimus tikrinti finansinius tarpininkus ir tinkamai teikti atitinkamą informaciją. Uh, Dėkuoju įdomus pasiūlymas, toliau Fabio Dimasi guė vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, prieš užduodamas klausimą norėčiau pagyvinti diskusijas ir norėčiau paprieštarauti tam, kas buvo pasakyta. Ponas Telesklov iš Manivol e, pasakė, kad daugumoje atveju tos vadinamosios pašto dėžučių e, įmonės įsteigiamos visiškai legaliai. Aš atsimenu atitinkam vieną ataskaitą, kurioje buvo uh, klausiama bankų, um, o kaip yra su jūsų klientais. Ir bankai atsakė, kad apie 90 procentų atvejų, man atrodo, toks buvo um, e, atsakymas, e, yra e, tos pašto žučių įmonės įkurtos ne e, nesilaikant teisinių motyvų. Ir taip pat yra vienas australo mokslininko, viena studija, kuri rodo, kad įsteigti pašto, dėžučių, e, pašto dėžutės įmonę yra tikrai labai lengva. Ir e, jau vakar mes girdėjome atsakymą, kad mes negalime toliau taip dirbti, mes neturime e, nekilnojamo turto registro, kai negalima e, centraliai veikti. Todėl aš norėčiau čia tiesiog pasakyti, kad dar, nėra, laik, dar nemetas džiaugtis, kad mes jau pasiekėme pažangos. Taip pat yra atvejų, e, kai e, bankai nepastebi, kad čia kalbama apie e, tuos vadinamosius PEP asmenius politinės įtakos asmenys, jie pavyzdžiui nemato, kad tai yra žmona kažkokio politiko ar ten uošvė ar panašiai. Norėčiau paklausti, po, e, e, kiek konkrečių atvejų jūs išsiaiškinote e, po to, kai buvo atskleisti Panamos dokumentai. Toliau kitas dalykas, bankai teigia, kad jie patys yra suinteresuoti, kad būtų geresnis įmonių registras. Tačiau yra a, a, problema, kad galima į registrą įrašyti a, E, tokį paskirtą direktorių. E, įmonės jų gali tai padaryti. Ar jūs galite e, pasakyti, kokiais būdais įmonė gali išvengti įvardinti faktinį savininką. Dėkoju, ponė Telesklav, dėl tų pašto dėžučių įmonių. Aš manau, kad čia turėtume būti atsargesni, labai sunku nustatyti tas atitinkamas e, kategorijas. Kaip negalima sakyti, kad visi politikai yra korumpuoti vien tik dėl to, kad yra korumpuotų politikų, e, tai negalima sakyti, kad visos įmonės, kurios neturi personalo, veikia nelegaliai. Galėčiau e, pateikti Jums pavyzdį. E, E, viename posėdėje dalyvavo ir žurnalistai iš laikraščio, kurio neminėsiu. E, jie klausė, kiek e, mes kontroliavome pašto dėžučių tų įmonių. Aš esu įsitikinęs, kad tai nėra problema visuomeniai. Aš, e, tai pasakė žurnalistas, bet aš aišku, kaip tas, kuris kovoja su pinigų plovimu, e, nemanau, kad viskas yra taip paprasta, bet aišku, didesnė rizika yra iš, kyla iš tų įmonių, kur nežinai, kas ten veikia e, Ir tai yra tikrai svarbus faktorius ir manau esminis klausimas yra, ką mes turime daryti, e, kad sumažintume tą riziką. Mes aišku čia ginčytumėmės, koks yra tinkamiausias sprendimas, nes skirtingose šalise yra skirtingos tradicijose ir kai kurios šalis turi problemų su nekilnojamo turto registrais, ką jūs ir minėjote. Tačiau iš esmės galioja tai, kad reikia kiek įmanoma daugiau e, skaidrumo, nes tas skaidrumas padeda atitinkamoms institucijoms atitinkamai atskeit, atskleisti e, pinigų plovimo atvejus. E, dėkoju Izabel Vejam. Atsižvelgiant į tai, ką padarė EBA šioje srityje ir bankų priežiūros institucijos, e, mes atlikome savo narių apklausą ir nustatėme, kad atitinkami sunkumai čia yra iškilę, bet dabar mes žinome, kad beveik visi tie, um, um, visos tos institucijos uh, užpildė tą klausimyną ir kai mes gausime atsakymus, mes padarysime išvadas. Kai kalbame apie mūsų konkrečius veiksmus, jie yra labai riboti. Mes peržiūrėme e, teisės aktus, e, taip pat netgi e, tikriname ir e, papildomus teisės aktus atitinkamose šalise. Ir jeigu mes matome, kad e, kažkas prieštarauja taisyklėms, tai yra tams, e, kas parašyta, ir jeigu yra sunku įgyvendinti ES e teisės aktus, tai E, e, mums EBA reikia trečiosios šalies nes jeigu mes gauname kažkokią specifinę e, informaciją dėl galimo ES teisės pažeidimo, mes gaun, ga, gauname tą individualią informaciją, mes neturime teisinio pagrindo pradėti tyrimą. Tai yra neįmanoma pagal mūsų veikimo reglamentą. Taigi, tas E, tas ES e teisės pažeidimas ir atskirų atvejų tyrimas e, iš tiesų turėtų būti trečiosios šalies klausimas. Bet ar jūs galėtumėte mum pasakyti, kiek buvo atvejų, kai jūs, pavyzdžiui, pagal Panamos dokumentus pradėjote atitinkamus tyrimus? Jeigu negalite dabar atsakyti, galbūt galėsite atsakyti vėliau raštu, ar ne? Na, o dabar pagal mano sąrašą FDD Marko Cani. Oui. Ah, no, oh, oh, euh, excuse me, excuse me. Atsiprašau. E, e, atsiprašau, žaliųjų vardų kalbės Ernest Urtasun. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Aš norėčiau grįžti prie ponios Vajau paminėtos temos. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu analizuoti, kiek mes galime plėsti Europos bankų institucijos e, prerogatyvas. Aš norėčiau paklausti iš tikrųjų, kiek buvo atlikta tyrimų ir ne tik dėl e, Panamos dokumentų, bet ir iš viso dėl pinigų plovimo atveju. Galbūt jūs galėtumėt pateikti informaciją mūsų komitetui. Ir Taip pat yra ir kitas susijęs klausimas. Į, įvairios institucijos dirba pakankamai fragmentuotai, jūs turite koordinavimo vaidmenį, jūs užtikrinate stebėseną. Jeigu neklystų, tas koordinavimo darbas nėra labai paprastas, kaip veikia tas koordinavimas, ar iš tikrųjų tos institucijos veikia taip fragmentuotai ar ne, mums tai būtų tikrai įdomu. Na ir galiausiai dėl tarpininkų. Apie tai jau klausė kolega. Kiek žinau, E, teisinės firmos ir konsultacinės firmos e, nėra labai prižiūrimos kol kas, kurios teikia to paučio konsultacijas. Ar ketinate tai daryti? Ar egzistuoja kažkokia priežiūra e, ES lygmenių, kad, kad prižiūrimos tos finansinio konsultavimo firmos? Jų, ir, ir ar buvo vertinta jų veikla, e, atsižvelgiant į Panamos dokumento kontekstą? Ačiū. Dėkuoju pirmiausia Izabel Vejon. Okay, so Aš ko, nežinau, gal galėčiau ir visus klausimus atsakyti. Pirmiausia, dėl galimų tyrimų. Taip, mes tai darome. E, mes remiame specifinę informaciją, kurią mums pateikia trečiosios šalis. Mes negalime pradėti tyrimo savo iniciatyvą, neturim tokių galių, bet galime peržiūrėti tam tikras taisyklės, bet nei bankuose, nei, nei kažkokiu tarpinių struktūrų nesame tyrę. Yra tokių ir tyrimų atvejų, bet jų nėra labai daug. Kai dėl išmanaus koordinavimo E, kovos su terorizmu veiksmai ir kovos su e, pinigų plovimų veiksmai yra koordinuojami bendro komiteto, kuris apima visus sektorius. Ten yra parengtos gairės, kurios buvo patikė, kurių vystimas buvo patikėtas mums. Kiek žinau, tik Europos bankų institucija skiria resursus e, šiam darbui mm, Pradėjom nuo pusės žmogaus e, dirbančio šiam darbiau, dabar jų yra 0,8. Bet, kaip jau sakiau, koordinavimas e, vyksta, tai nėra problema. Problema greičiau yra resursai. kai dėl spragų priežiūros ir kai, kai, dėl, kai dėl verslo santykių tyrimo. Tai yra irgi tas rytis, kur galėtume labiau apčiuopiamų elementų numatyti. Taip pat reikėtų numatyti prievolę bendradarbiauti pagal šitas taisyklės, kad galėtume geriau tirti, kas yra numatyta reglamente, ką mes turim išsiaiškinti, kad abi pusės keisdamosis informaciją jaustusi patogiai. Tai yra tos rytis, kurios mums atrodo yra labiausiai rūpimos. Dėkoju, norėčiau e, dar paprašyti, kad Šrioder, ponė Žuo Šrioder atsakytų į pirmąjį klausimą, ar yra kažkokios spragos. Mes turime komisijos dokumentą dėl vieno asmens įmonių. Gal galite pakomentuoti šį aspektą? Aš taip pat atsakysiu vokiškai. Galiu mm, kai ką pasakyti, ypač dėl pinigų plovimo direktyvos, kur e, kyla klausimas, kas kontroliuoja nefinansinės institucijas ir pagal tą direktyvą tai yra nacionalinių atsakingų institucijų e, kompetencija. Todėl yra labai svarbu pabrėžti, kad ir pačiose valstybėse narėse reikia atitinkamų struktūrų, kurios priežiūros darbą vietoje atliktų puikiai. Yra puiku žvelgti į europinį kontekstą, bet svarbu taip pat nepamiršti, kad ir valstybės narės turi puikiai atlikti savo užduotis. Ir mes negalime perimti visos priežiūros iš valstybių narių. Bet aišku, valstybės narės žino, kad mes sekame, ką jos daro, mes stebime, ką jos daro. E, Dėkuoju toliau Marko Cani. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams su. Už pasisakymus aš turėčiau keletą trumpų klausimų. Pirmiausia, klausimas Monival atstovas, atstovai. Pirmiausia, dėl jūsų organizacijos narių. Jūs sakėte, kad yra jų šiek tiek daugiau nei 30. Dabar iš patirties galbūt galėtumėte pasakyti, galbūt galėtumėte pateikti naudingų pavyzdžių dėl FATF teisės aktų, kur ko, kurios, kokiais aspektais, kokiais kriterijais remiantis, kokiuose zonose reikėtų ką nors sustiprinti. Na ir dabar tas uždaras ratas susidaręs tarp politikų ir skandalų. Nuo 14 metų vykslyk, daugybė jų buvo dabar Panamos dokumentai atsiranda kas kartą matome, kad politikai su tuo kažkaip susiję. Labai dažnai tie asmenys kartu ir dar yra ir teisės aktų leidėjai. Kaip įmanoma būtų nutraukti tą ryšį, suardyti tą uždarą ratą? Na, manau, kad jūs tikrai galite uh, mums idėjų pateikti. Dabar dėl EBOS EBA, jūs, gerbiamas atstovė, sakėte, kad EBA turi tik tai labai e, riboto poveikio tyrimams, e, kai atsakinėjote į žaliųjų kolegos klausimą. Galbūt e, galėtumėte sudėti dabar taškų, taškus ant jį sudėti. Jeigu galbūt galėtumėte patiksinti, ar tikrai dabar taip yra, kad jūs neturite teisės pradėti tyrimą. Na ir dabar kitas labiau finansinis klausimas, kas e, didžiausia dėmė, vaidmenį turi optimizuojant e, mokestinės rytį. Čia dabar blockchain yra, kurie palaiko, ta technologija palaiko bitkoinus. Ir tai yra labai skaidri, labai nepriklausoma technologija užtikrinanti uh, atsakamumą finansinių srautų ir mokėjimų. Ar EBA svarsto galimybę naudoti tokias technologijas ir ar yra numatoma jas naudoti ateityje? Ačiū. Tikiuosi, kad e, klaus, atsakymai bus trumpi, kas dėl to užburto rato norėtų pasisakyti. Prašau. To, to your, your or... Uh, Pabandysiu atsakyti į jūsų pirmą klausimą, ar yra gerų pavyzdžių. Taip, yra gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai kurios šalis sako, kad jos ne tik tai prižiūri paslaugų teikėjus bet ir teisininkus, bet taip pat bando žiūrėti, kam priklauso tos įmonės. Tai čia jau būtų daugiau daroma, negu standartai numato. Visi mūsų šalių vertinimai yra vieši, taip pat ir viešoje kritika yra. Būtent e, todėl mūsų šalių vyriausybės labai rimtai žiūri, į tai žiūri, nes visi pranešimai ataskaitos yra viešos ir viskas matoma internete. Be jokios abejonės daugiau yra susikoncentruojama, susitelkiama į neigiamus dalykus, o ne į teigiamus. Tikrai galbūt galėtume daugiau pasistengti ir e, parodyti teigiamus e, e, pavyzdžius. Na dabar, kas e, į tuos trūkumus kreipia dėmesį? Taip, pirmiausia, pilietinė visuomenė tai daro, nepaisant to, kad mūsų e, ataskaitos turi daug santrumpų, techninių terminų. Mes pastebime, kad šiuo klausimu vis labiau domisi pilietinė visuomenė apskritai, e, visuomenė. Dabar dėl to klausimų už, už milijoną, tai viskas priklauso nuo e, įstatymų teisės viršenybės konkrečioje šalyje, ko gero diktatūrose lengviau būtų tai gyvendinti. Taigi finansinės žvalgybos tarnybai, tarnybos reglamentuotojai bei mokesčių inspekcijos turi kartu dirbti. Čia nacionaliniai parlamentai taip pat turi svarbu vaidmenį. Ne tik tai teisinę autonomiją reikia jiems suteikti, bet ir biudžetą taip pat. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis poniai Izabel Vajan. Trumpai. Jūs sakėte, kad. kad turite iššūkių. Taigi reikės apie tai pagalvoti. Atsakymas. Dėl apribotos gyvendinimo galios kuri buvo suteikti tą praeitįje EBA. Pirmiausia, norėčiau pristatyti teigiamus dalykus. EBA galėtų kolegialumo principų peržiūrėti taisyklės. Tai jau pasiteisinę yra. Pavyzdžiui, 2012 metais mes kolegiškai peržiūrėjome taisyklės ir jų taikymus e, tikrojo savininko sistemų srityje. Tada mes e, tikslės rekomendacijas parengėme. Taip pat atsižvelgėme ir į komisijos siūlomus pakeitimus šiame dokumente. Taigi, sus, sustiprinti teisės aktai gali būti leidžiami tokiu principu taipogi pasitelkiant kolegų peržiūrą. 2015 mm, metais bankų valdybų narių tinkamumo kriterijus e, peržiūrėjome. Mes tikimės, kad iš darbas ir toliau bus tęsiamas. Na, o dėl, jeigu dabar pasižiūrėsime toliau negu kad reglamentavimo aspektai, nes reglamentavimas paprastai ir labai bendrais, e, nu, bendrai nustatomas, jeigu dabar pasižiūrėsime, pasižiūrėtume į spec, labiau specifinius atvejus, tai čia galima pasakyti, kad EBA negali savo pačios iniciatyvą imtis tyrimo. kovojant su pinigų plovimu. Mes esame stebėtojai e, tose instancijose, kur informacija konfidenciali. Taip, mes galėtume e, šią informaciją pasinaudoti, bet kaip ir sakiau, tose kolegijose keičiamasi yra konfidencialia informacija. Ir dėl to nelabai įmanoma to padaryti, nes čia taipogi ta struktūra turi ribų. Todėl labai retai nutinka taip, kad mes specialiosios tyrimus pradedame. Na, o dėl paskutinio klausimo, dėl blockchain ir dėl naujųjų, naujosios pramonės technologijų vadinamųjų naudojimo, pavyzdžiui, bitkoinų ar naujovių mokėjimo srityje. Mes remiame tokias iniciatyvas ir budriai į tai žiūrime. Tuo tikslu reikalingos specialisis rekomendacijos teisės aktų leidėjų apie, pavyzdžiui, blockchain informacinės technologijas Dėkoju, ponia Vejan, e, toliau Mario Borgecijo, e NF vardu. E, Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti, visiems sakoti už dalyvavimą posėdėje. Norėčiau užduoti klausimą komisijos atstovui. Ar komisija žino, kas yra CRP Crime and Corruption Law? organizacijos internetinėje svetainėje. Čia yra kalbama apie mokesčių vengimą ir pinigų e, panaudojimą, nelegalių pinigų užplovimą. Čia, pavyzdžiui, yra konkrečių e, pavyzdžių e, teisėjų konkrečių, generalinis prokuroras netgi vienos šalies, kuri bando įstoti Europos Sąjungą, e, yra. Ir man susidarė įspūdis, kad e, ši informacija neturėjo to pat, tokio poveikio, kaip, kad, pavyzdžiui, Panamos dokumentai. Na ir dėl to, ką sakė ponas Kostetu. Tarptautinė narkotikų prekyba yra glaudžiai susijusi su tarptautinio bankininkystės sistema. Taigi aš dabar sugrįšiu prie savo klausimo. Ar po paviešinimo kas nors pasikeitė? Na ir dabar dar EBA norėčiau užduoti klausimą. Kalbėdama, jūs bandėte sumenkinti savo vaidmenį. Galbūt aš netaip jūs supratau, galbūt netaip suinterpretavau jūsų paaiškinimus, bet aš kiek suprantu, tai EBA yra viena svarbiausių kontrolės institucijų, kuri dalyjas informaciją tyrimų informacija. Na, aš galbūt čia apie skandalų, skandalų to nepavadinčiau, bet manau, kad yra dydžio anomalija. Tik tai prisiminkime Deutsche Bank ir EBA pavyzdį. Pavyzdžiui, atsparumo testo metu EBA apsimeti nežinanti, kad yra 4 milijardai eurų E, neiškių lėšų e, atsiradusių iš e, Kinijos banko, vieno Kinijos banko pardavimo, tos lėšos nebuvo deklaruotos laiku, tais tinkamais metais. Taigi praktiškai Deutsche Bank čia buvo dovanėlė padaryta ir galbūt dėl Kinijos mafijos, galbūt dėl e, Italijos mafijos, galbūt dėl teroristinės veiklos finansavimo. E, čia galima būtų tai įtarti. Aš e, tikiuosi, kad ne Europos bankų sistema pridenginėja tokią veiklą. Yra Jūs dabar tris minutės su pusę uždavinėjate klausimą, taigi beliko uh, dvi minutės atsakymams. Jungtinių tautų atstovo nebėra e, su mumis, jis jau nebedalyvauja video konferencijoje, taigi ar kolegos galėtų atsakyti užduotą klausimą, ponė Melkom? Jūs galbūt daugiausia patirties turite tarptautinių mastų, e, atstovaujate tam tarptautiniam tinklui. E, E, galbūt galite atsakyti, šiek tiek pakomentuoti iš EBPO perspektyvos. Ar galite atsakyti? Na, negalėjau gerai išklausyti klausimo, kadangi trūkinėjo garsas nuolatos, tad e, negaliu nieko pasakyti. Gerai, arba tiksliau nėra labai gerai, kad taip atsitiko. Gal jūs galėtumėt pasakyti apie e, kažką šiuo klausimu. E, jūsų visi pasisakymai yra protokoluojami, tai galbūt mes, jeigu dabar nerasime atsakymo, mes įvertinsime tuos protokolus ir rasime tuos atsakymus. Jeigu nieks nenori atsakyti, o, atsiprašau, ponė Žošriuder. Dėl pirmosios dalies. Manau, kad buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kad gana daug E, nusikalstamos struktūros prisideda prie pinigų plovimo ir panašios veiklos prie mokesčių slėpimo. Ką galim padaryti? Čia mūsų kompetencija ribota ES lygmenių, bet gera naujiena yra ta, kad mes Europos komisija, komisijoje apskritai pirmą kartą rengėme naują priemonę, kurios tikslas yra kriminalizuoti tokią veiklą kaip pinigų plovimas. Tada atsiras minimumas harmonizavimo, pradėjome pakankamai kukliai, bet man atrodo, tai yra puikus žingsnis pirmin. Turėsime bendras apibrieštis to, kas yra pinigų plovimas ir kaip valstybės narės turi bausti už tokius dalykus, įskaitant įkalinimą, įskaitant visokias kitokias sankcijas. Tai štai tiek. Dėkoju. Tai gera žinia. Dabar kiti kalbėtojai EPP frakcijos vardu sakys Liudek Niedermayer, SRD frakcijos vardu Paul Tank ir EPP Tom Vandenkendelere. E, Liudek Niedermayer pirmasis. Dėkoju, kad dėl skirtingų savokų be abejo turime suprasti jų skirtumą. E, turime suprasti skirtumą tarp nelegalios veiklos ir tokios nelabai gražios, švarios, bet legalios veiklos, teroristinės veiklos ir kitokios. Tuo pat svarbu atsižvelgti į teisinės taisyklės, kurios egzistavo praeitį ir kurios egzistuoja dabar. Jeigu norime keisti taisyklės, turime keisti standartus, turime keisti teisinės normas. Bet visa tai tik prasideda. Aš turiu paprastą klausimą. Pirmiausia, EBPO e atstovams Jūs kalbėjote, kad yra kalbam apie keitimąsi informaciją dėl keitimus į duomenimis dėl bankų sąskaitų ir sakote, kad tai yra tvirta sistema. Ar tai yra tvirta sistema, kur sukaupti duomenys e, dėl tikrųjų jos savininkų, o ne tų, kurie teisiškai tvarko tas sąskaitas? Toks mano klausimas. Manivol atstovams. Ar su sutinkate dėl to, kad keičiantis informacija e, yra tvirta informacija dėl keitimosi duomenys dėl tikrųjų sąskaitų savininkų ir EBA atstovams. Ankstesnėme klausime buvo pasakyta, kad tie žmonės, kurie buvo susijęs su Panamos veikla, jie neturėjo keliauti į Pietų Ameriką, pasirašyti su susitarimų ir panašiai. Bankininkai tuo užsijėmė, jie ten suslėpė tuos pinigus. Nežinau, ar jums tai kelia tokią pat nuostabą kaip man. Ir ar tai rodo, kad reikia griežtesnių priemonių susijusių su galiojančių taisyklių gyvendinimu? Ačiū. Dėkoju. Kas norėtų pradėti? Trys įdomus papildomi klausimai. Ar ponas Telesklav, ar ponė Melkalm? Pone Melkalm, ar šį kartą išgirdote klausimą? Uh, taip, taip, EBP jo požiūriu buvo priimti e, reikalavimai, sus, yra standartas e, susijęs su jūsų aptariama tema. Egzistuoja standartas, kur e, reikalaujama, kad finansų institucija žinojo, kas iš tikrųjų yra savininkas sąskaitos, tikrasis savininkas. Nesvarbu, ar egzistuoja kokios nors e, fiktyvios įmonios, kurioms neva priklauso sąskaita ar panašiai finansinės institucijos žinoti, kas yra tikrasis savininkas. Taip pat e, bendruo ataskaitų standartas buvo numatytas e, prieš kurį laiką ir šalis taip pat turi rengti rengiamą dokumentaciją. Keitimas išeizvanimis prasidėjo tik pernai, e, tačiau pažangos jau yra pasiekta. Ir galėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų ta informacija yra stipri, pakankamai gerai pagrįsta susijusiu tikraisiais savininkais. Dėkuoju, ponė Malcolm, ponė Telesklav. Dėkoju už tokį gerą klausimą. Ar informacijos mainai vyksta tinkamai, e, ar, jie, ar tai yra tvirta sistema? Aišku, visą laiką galima uh, E, tobulinti. Kalbant apie kovą su pinigų plovimu, man reikia kai kada labai staiga gauti labai greitai informacijos, patikimos informacijos iš tam tikrų įmonių. Kai kada tai nėra, iš, e, kad reikia iš visų įmonių, bet iš tam tikrų įmonė, įmonių ar iš vienos įmonės tam tikrų klausimų reikia greitos ir patikimos informacijos. Ir e, esminis klausimas yra, ar ta institucija, su kuria aš bendrauju toje šalyje, ar jinai jau turi tą tą informaciją. Ir e, kai aš klausiu, e, kas yra tikrasis savininkas, e, tos įmonės dažnai man atitinkamos šalies institucijos atsako, kad nežinau, aš, mes taip pat nežinome. Ir jeigu taip yra, tai mes negalime kelti klausimo, kaip geriau keistis informaciją. Esminis klausimas yra, ką daryti, kad mes gautume tą informaciją, kad valstybės turėtų tą informaciją. Kol kas mes turime kalbėti ne apie geresnį, geresnius informacijos mainus, bet apie apskritai galimybę gauti informaciją. E, pone Vejong, čia sudėtingiausias klausimas turbūt. Uh, Žvelgiant į tą faktą, kad Čia pat veikiantis bankai suteikia paslaugą savo klientams, suslepiant pinigus. Mes iš tikrųjų norime pabrėžti tai, jog e, specialūs verslo santykiai gali tam tikrais atvejais užsimėgsti. Pavyzdžiui, egzistuoja privati bankininkystė ir tie specifiniai santykiai sudaro daugiau progų užsimėgsti su banko vadovais specifiniams santykiams. Tai reiškia, kad yra poreikis tinkamai gyveninti politiką, kurią turi išsikėlę bankai ir būtina užtikrinti, kad ta politika būtų tinkamai gyvendinta. Na, o banko darbuotojai labai um, artimi vartotojams, klientams, Mes dabar apie tai kalbame savo parengtose gairėse, tačiau gairėse tai yra labai naujas dalykas ir dėl vidinės valdysenos e, skyrių dar rengiame bankams ir tikimės pasikeitimų. Dėkoju, trys įdomus klausimai ir įdomus atsakymai. Dabar žodis Paul Tank, jis kalbės SRD vardu. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie ankstyvosios e, šios diskusijos dalies. E, mes e, matome, kad kapitalas tampa globalus, tu gali paslėpti savo kapitalą bet kur pasaulyje ir čia reikia kalbėti apie standartus, bet esminis klausimas yra, ar ne mes galime įgyvendinti tuos standartus, ar yra noras juos įgyvendinti. Ir jeigu mes turime e, pasaulinį e, globalų pasaulį mums reikia e, galvoti, ar visos institucijos nori bendradarbiauti. E, ar galime, e, pavyzdžiui, kalbėti apie globalų registrą, pasaulinį registrą, ar e, kažkokios šalis bus neįtranktos į tą registrą? Toliau kitas klausimas, kurį adresuoju Izabel Vajan. Mes anksčiau kalbėjome apie tai, kokia kok, su kokiamis problemomis susiduria bankai, ką jie gali padaryti, bet esminis klausimas, ar, pavyzdžiui, bankai gali padėti kovoti su mokesčių vengimu, ar jie turi viešą e, atsakomybę, visuotinę atsakomybę, ar jūs matote, kad bankai imasi tos atsakomybės, ar jie gali daryti kažką daugiau nes bankai turi tokią mm, tarsi specialią, specifinę poziciją visoje toje sistemoje, net kai kada ir mokesčių vengimo arba mm, e, pinigų plovimo sistemoje. Gal galite pakomentuoti, koks galėtų būti bankų vaidmuo? Dėkoju. Pradėsime nuo ponios Malcolm dėl tarptautinių klausimų, dėl tarptautinio to aspekto. Prašau, ponė Malcolm. Dėkoju, tai yra labai geras klausimas. Mes šiuo metu ieškome įvairiausių įmanomų galimybių, kaip būtų galima e, užtikrinti e, patikimą informaciją apie e, tikrąjį savininką. Ar, ar mums reikia e, pasaulinio centrinio registro, ar tai galėtų būti kita galimybė. E, E, ir, e, pavyzdžiui, tas pasaulinis registras vėlgi e, turėtų sukurtų tam tikrus iššūkius. Pavyzdžiui, kas prižiūrėtų tą registrą, kaip dažnai būtų ta informacija aktualizuojama, kaip greitai būtų pateikiama ta informacija, kaip kas kiek laiko jinai būtų atnaujinama. Ir koks, bu, kokia būtų prieiga prie to registro. Pavyzdžiui, valstybinėms institucijoms. Taigi e, tai yra e, techniniai sprendimai, techniniai klausimai e, ir mes turime ieškoti, kokia būtų geriausia galimybė kovoti su šiais klausimais mano pastaba, pavyzdžiui, Google'as gali, sugeba viską sukurti į vieną tinklą, sujungti į vieną tinklą, bet čia tiesiog pajokavau. Toliau, ponė Venjon, antroji klausimo dalis. Dėkoju mums taip pat yra labai svarbu, e, svarbi ta bankų valia ar bankų noras padėti ir e, remti vidaus politiką. Konkrečiai galėčiau pasakyti, tai, kad mes netgi atitinkamas gairias parengėme bankams, kuo glaudesnis jūsų ryšys su e, E, klientais, tuo daugiau patikimumo yra. Ir mes bandome tai įgyvendinti, ypač kalbėdami apie e, vidaus valdysenos gairias, kurias šiuo metu rengėme. E, vienas dalykas, apie kurį mes mastome, bet aišku, tai yra susijęs su kaštais, ar mes neturime e, galvoti apie atitinkamus vadybininkus, kurie mm, būtų kaip ir nepriklausomi vadybininkai ir kurie dirbtų su atskirais klientais. Dėkoju, dabar klausimą užduos ponas Tom Vandenkendelerė. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu savo gimtają kalbą. E, norėčiau kalbėti apie sinergijas, kurias galime sukurti tarp atitinkamų priežiūros institucijų. Iš pradžių bendro pobūdžio klausimas dėl uh, E, aukštos rizikos e, dėl pinigų plovimo e, šalių sąrašą. Yra atitinkamas ryšys tarp mokesčių vengimo ir pinigų plovimo. Ar nereiktų garsiai įvardinti tas šalis, kurios jau identifikuotos kaip mokestiniai rojai? ir ar yra galimybė labai išsamei ištirti e, atitinkamą klientą, jeigu yra įtarimų dėl pinigų plovimo. Toliau e, klausimas poniai Vejan, ar yra e, kažkokio, e, kažkoks ryšys bankų sąjungoje E, e, ar yra kažkoks ryšys e, kovoje su, bank, su pinigų plovimu ir priežiūros institucijų veikla? Nes, pavyzdžiui, pinigų sąjungoje tą, tą užduotį perima ECB. Ir pavyzdžiui, jeigu dukterinė įmonė perima atitinkamas veiklas, galbūt būtų tikslingiau kontrolę dėl pinigų plovimo perduoti ECB. Toliau E, kodėl kai kurios šalis nenori prisijungti prie bendros ataskaitų sistemos. E, sakėte, kad e, neturi atitinkamų personalo pajėgumų to šalis, bet jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie tokį pavyzdį kaip Hongkongas, tai man kyla klausimo, ar tai yra tikrai tiesa. Norėčiau pasakyti, kad ponė Žošröder turėjo išeiti, bet liko uh, E, dar komisijos atstovas David Švander, e, jeigu dar bus klausimų komisijai, tai jisai atsakys. O kas norėtų atsakyti į šį klausimą? Pone Malcolm, gal dėl antrosios klausimo dalies? Prašau. Thank you very much. So just to mention briefly that the names of all the committed uh, jurisdictions online, they, they do include uh, Hong Kong as is. Dėkoju, kalbant apie um, Hongkongą, jūsų pateiktą pavyzdį bei Jungtinių Arabų Emiratų pavyzdį, e, jie prisėmė įsipareigojimus ir jie įgyvendins informacijos keitimosi standartus. Okay, Gerai, turėsime tai omenyje. Ar dar kas nors norėtų atsakyti, ponia Vėjan? Dėkoju. Manau, kad klausimas ir iliustravimas ECB vaidmens, kovant su pinigų plovimu ir, fin, ir terorizmo finansavimu yra labai e, tipiškas, nes komisija anksčiau sakiusi yra, kad valstybei nariai priklauso įgyvendinti perkelti teisės aktus. Na, o mes žinome, kad įgaliojimai gyvendinti šią politikos sritį labai skirtingi e, Europos Sąjungoje. Štai pavyzdžiui, kai kurie pasitelktų bankų priežiūros instituciją, kitose šalise nepriklausomos institucijos tai padarytų, galbūt policija, galbūt teisminės institucijos. Taigi labai skiriasi praktiką ir būtent dėl to sudėtinga yra darniai pritaikyti teisės aktus, tiksliau gyvendyti teisės aktus. Tai čia būtų dėl eurozonos. Kaip reikėtų su šiais klausimais dirbti bankų sąjungoje? Mes maname, kad sąjungos lygių yra pakankamai aiškumo opcijos pasirinkimų informacijos pasikeitimui yra tikrai aiškios ir valstybių narių, narių lygių tai taip pat yra aišku. Dėkoju. E, kalbėtojų sąrašas baigtas. Tas kalbėtojų sąrašas buvo e, sutartas iš anksto. E, dabar spontaniški pasisakymai. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui. David Kaza, matau, prašo žodžio. Jūsų var, pavardės neperskaitau, bet jūs, kolegė. Ar dar kas nors? Jeigu ne, jūs jau įtraukiau į sąrašą. Tai tuomet sąrašas baigtas, Eva Žoli kalbės pirmoji. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu keletą klausimų. Vienas būtų poniai Vajan. Savo pasisakymo metu sakėte, kad šešėlinė bankininkystė yra pinigų plovimo šaltinis. Galbūt galėtumėte su mumis pasidalinti konkrečių pavyzdžių, kaip piniginės rinkos gali būti panaudotos ar buvo panaudotos pinigų plovimui. Nes, kaip žinia, šiame parlamente yra e, naujas teisės aktas dėl šešėlinės bankininkystės rengiamas. Tai galbūt galėtume kažkokiu tai nuostatų į jas įtraukti ir, pavyzdžiui, galbūt galima būtų tai uždrausti per E, mokestinius rojus. Kitas klausimas. Daug e, bankinių skandalų šiuo metu yra kilę. Jeigu, pavyzdžiui, sužinoma, kad Ispanijoje, tarkime, dešimt žmonių naudojasi banko kortelėse, iš, e, į kurias pinigai plaukia iš neaišku kur. Ir 300 tūkstančių. Uh, E, vartotojai nukentėjo dėl to. Štai pavyzdžiui, Bank of Scotia atveju buvo sužinota, kad 16 tūkstančių smulkiųjų e, vartotojų nukentėjo tam, kad bankas savo klaidas galėtų ištaisyti. Na ir dabar dar klausimas Monival e, atstovui. Mes 240 dabar e, struktūrų 140 tūkstančių struktūrų yra ir tas struktūros, pavyzdžiui, vienas kažkoks tai žmogus tvarko, advokatas ar teisininkas, na, o jūs sakote, kad viskas legalu, man tai atrodo kaip iššūkis čia mums, jeigu jūs taip sakote. Na, o dabar dėl EBPO. Poni Malkom klausimas. Jeigu būtų pasirašytas susitarimas dėl automatinio domenų e, e, apsikeitimo 18 metams, ar ją būtų pasirengusios įgyventyti susitarimą? Taigi 2 dvi, minutės 20 kalbėjote, minutė 40 atsakymų liko. Ž... E, dėl bankų. E galite užduoti klausimą poniai Malcolm. E, pone Malcolm, jeigu e, galite, tai atsakykite trumpai. Certainly. Uh, there is a lot of work to be, do, to, to be done. There's, there's no question to get. Labai uh, daug darbo liko. 101 jurisdikcija vis dėlto turi pasirengti tam procesui, tam perdavimo sistemos įgyvendinimui. Uh, Taigi reikia kažkokių grupinių sprendimų ieškoti. Šiuo metu bandome tai išsiaiškinti, žiūrime, kaip reikės tai padaryti ir jūs informuosime, jeigu bus kažkokių tai pokyčių. Äh, Dėkoju, ponia Žaly. Į kitus klausimus atsakysime, kai nagrinėsime e, kitus klausimus, nes tai buvo ne klausimai, o jūsų pasisakymas. Toliau E, Pane Maita Ruijas. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū už suteiktą žodį. Jūs, e, mūsų svečiai, dabar esate e, susirinkę čia kaip pasauliniai mokesčių vengimo ir rimtų uh, E, finansinių nusižengimų e, ekspertai, jūs dirbate kontrolės institucijose. Taigi jūs esate ekspertai, sakote, kad į šį klausimą reikėtų žiūrėti pragmatiškai. Jūs taip pat sakote, kad reikia užbėgti už akių nusikaltimams. Na, dabar dėl tarptautinių mainų keitimas informacija, kuris, ta sistemos, kuris įgaliotų 17 metais. Tai norėčiau dabar visiems klausimą užduoti. Ar kas nors iš jūsų pasižiūrėjo iš e, arčiau į Panam, Panamos dokumentų skandalą? Ar jūsų komandos nagrinėjo, kas, kaip ir kur ten yra? Ar pavyko identifikuoti finansinės spragas, e, kurias atvėrė šis skandalas? Ačiū žodis poniai Vajon. Mes iš kompetitingų institucijų, iš EBA e, priežiūros institucijų, e, tiksliau jų paprašėme atlikti tyrimą nacionaliniu lygiu. Būtent jie vasarą tuo ir užsėmė ir greitai jau pateiks rezultatus tų tyrimų. Dabar ar mes e, dirbame su mokesčių vengimu? Tai yra labai naujas dalykas. Pirmą kartą, tik aš prieš 8 metus teisės aktuose tai atsirado. Ir tam, kad apimtume visus šiuos niuansus ir kaip įmanoma plačiau apimtume šią sritį, tai mes daug energijos investuojame į tai. Mums tai yra tikrai tokia nauja netrasta žemė kol kas. Dėkoju toliau e, Metskarsi. Uh, E, išguoja, bet dabar kolegos nematau, tai tuomet jis išbraukiamas iš sąrašo Bernd Luke. Ja, einmal... Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau kreiptis į poną Telesklav ir užduoti papildomą klausimą dėl tos E, netikros tapatybės. Jūs kalbėjote apie sunkumus, kaip yra sunku nustatyti tikrąjį savininką. E, gal, turime eiti į bankų lygmenį, bet man kyla klausimas, ar bankai gali tą padaryti. Jeigu prisiminsime e, teroristinius išpolius ir vienas iš Paryžiaus teroro išpolių organizatorių turėjo septynias skirtingas tapatybės, jeigu aš teisingai atsimenu, tai nežinau, ar bankai gali atskleisti tas tapatybės E, mes, pavyzdžiui, apie tą e, įvykį, kai atitinkamas e, violončelininkas perdavė pinigus Putinui, iš tiesų nėra įrodymų. Galbūt Putinas galėjo būti tas tikrasis savininkas, bet jeigu mes kalbame apie teroristus, mes iš tiesų net nežinome, kaip, po kokie tapatybės jis slepiasi, kas yra jo tie vykdytojai, e, tai kaip mes galime e, gauti tą informaciją, ar mes čia turime kalbėti apie automatinį pasikeitimą informaciją, ar turime kalbėti apie policijos e, institucijų bendradarbiavimo stiprinimą. Dėkoju ponė Lūkė, ponas Telės klausimas. Dėkoju už šį klausimą. Žinoma, tų kažkokių e, asmenų tinklo naudojimas yra dažnai pasitankanti praktika. Jeigu aš nežinau, nenoriu, kad mane atskleistų, aš pasitelkiu kažkokį kitą vykdytoją. Ir dažnai nusikalteliai labai e, mėgsta mėgautis savo, e, savo turtais. Tai reiškia, kad e, per tam tikrą laiką bėgant laikui vis tiek e, e, tas e, tikrasis e, savininkas norės pasinaudoti savo turtu. Taigi, jeigu bus e, ypatingai stebima ta įmonė, jos sandoriai, tai, tai kažkada anksčiau ar vėliau paaiškės, kas yra tas tikrasis naudos gavėjas, tikrasis savininkas. E, aš, kiek aš suvokiu valstybės e, struktūrą, aš nežinau, ar valstybė e, gali sekti kiekvieną ir visus. Manau, kad mes turime e, žiūrėti, kur yra didžiausia rizika ir būtent toje srityje e, susitelkti didžiausias paėgas. Mes negalime e, paskui kiekvieną įmanomą rizikos šaltinį e, bėgti ir jį sekti. E, bet aišku, iš tų teroro išpolių mes dabar matome, kokie yra tie galimiausi e, rizikos šaltiniai ir turime sutelkti pajėgas tose sritise. Dėkoju, ponė Telesklav. Dabar suteiksiu žodį David Kaza, kad jis užduotų klausimą. Like Dėkoju, ponui Telesklav skirsiu savo klausimą. Tai yra susiję su tuo klausimu, kurį pateikė panekome šiek tiek anksčiau. E, atsakymas buvo įdomus, bet nepakankamai aiškus. Maltoje mes e, mūsų duomenimis tik E, ministerija bus įtraukusi į Panamos dokumentų tyrimą. E, vienas iš traukusių, be kita ko, buvo pats ministras, tačiau e, vienas iš kabineto vadovų buvo taip pat įsitraukęs į šį skandalą. Ir tai yra labai sunku identifikuoti, pavyzdžiui, kok, kieno kabineto koks vadovas yra įsitraukęs. Norėčiau paklausti, ar kas yra daroma, ar tie asmenys, kurie įsitraukia į skandalus, yra iš karto sustabdomi ir nebegali daryti uh, savo veiklos nelegalios toliau, ar yra tam taisyklių? Toks būtų mano klausimas. Prašom atsakyti, sako pirmininkas. Na, aš nedaug ką žinau apie tą specifinį atvejį ir jo specialiai čia nenagrinėsiu, bet ties, bendrai pasakysiu, kad e, tai Politinę galę turintys asmenys be abejo yra vieni iš labiausiai kontroliuojų, bet tai nereiškia, kad nėra jokios rizikos. Tiesiog bankai ar kiti turi dirbti taip, kad žinotų apie savo klientus. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, jų klientas užima atitinkamą pa, atitinkamas pareigas vyriausybės, reikia išsiaiškinti, ar tas žmogus turi prieigą prie kokiu nors fondu, ar jis gali pasinaudoti savo įtaką, priimant ekonominius sprendimus, iš kurius gautų naudos svarbus ne tiek asmens titulas, ar tai ambasadorius, ar ministras, ar ne, tiesiog svarbiau yra išsiaiškinti, kiek e, įtakos turi tas žmogus. E, be abejo, tarptautinių lygmenių tai pripažinti tokį dalyką yra pakankamai sunku. Dažniausiai informaciją gali pateikti komercinės įmonės. Jos turi pinigus, su kuriais paskui institucijos gali naudotis, tai būtent jos gali pateikti geriausią informaciją. Kaip padėti finansų institucijoms e, aptikti piknaudžiavimo atvejus? E, pajamų ir išlaidų deklaracijos egzistuoja daugelį šalių ir ten politikai daugelį šalių turi paskelbti apie savo išlaidas ir pajamas. Ir bet jau finansų institucijos turi tokias jų deklaracijas turėti, tai yra puikia priemonė, E, kuri gali padėti aptikti negerus dalykus. Dėkoju. Apie atskirus atvejus mes kalbėsime vėliau. Dabar dar trys kolegos nori e, pasisakyti, užduoti klausimus, o tada suteiksiu žodį pranešėjams, kad jie padarytų baigiamasias išvadas. Žo Fernandas. Ne, Lopes Aglija dabar e, socialdemokratų vardu. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau poniai Vajan klausimą užduoti. Aš, kaip suprantu, tyrimų komiteto tikslas pirmiausia yra suprasti e, sudėtingumą, kompleksiškumą mokesčių vengimo. Agresyvus mokesinis planavimas dabar egzistuoja ES, tačiau labai mažai žinoma ar praktiškai visai nežinoma apie tuos agresyvius mokestinius planavimus JAF. Daug kalbama apie ES. Štai pavyzdžiui, Delavare, Nevadoje, kaip yra, mes apie tai girdėjome, mes apie tai skaitome, tačiau labai mažai žinome. Aš norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į tai, kaip mes galime geriau faktinę dimenciją suvokti tų teisės aktų priimti, priimtų Delavare, pavyzdžiui. Ir gali būti pakeista e, JAV politinė e, padėtis dėl tų agresyvių mokesčių planavimų JAV kaip ten gali būti, ar yra ketinama tai daryti. Ir kaip bus pasinaudota Delavaro ar Nevados schemomis, sistemomis. Pirmininkas, taip, šis, šie klausimai yra labai sudėtingi, kurių mes praktiškai negalime užduoti EBA. Galbūt kas nors kitas galėtų atsakyti. Pone Vajon, ar galėtumėte atsakyti į uh, tokį klausimą, juk bendradarbiavimo klausimas labai svarbus mums, bet galbūt ponia Malkom galėtų iš e BPO pusės pozicijų atsakyti. Ne, aš negaliu į tai atsakyti, tik tai noriu iš jokios tokios informacijos pateikti. Bankų reglamentavimo srityje bent jau yra. Ja tiksliau buvo 13 metais e, konkrečių korekcijų padaryta. Parlamentas berots tai inicijavo, taigi mes offshore finansinį centrą turėtume būtent tai mes naudojame siekdami užtikrinti e, specialų stebėjimą, ypatingai, kai bankai siūlo specialiasias paslaugas klientams, pavyzdžiui, fiskalinio planavimo. Bet mes visą tai darome pagal teisės aktus. Ačiū, gal dabar ponia Malkam galėtų atsakyti. Labai trumpai dėl JAV. Kaip jau ir sakiau, yra įsipareigojimas pereiti prie abipusio keitimosi informaciją pagal fatka teisės aktus šiais metais jau buvo padaryta pažangos LLP ir didesnio skaidrumo srityje. Kaip jau ir sakiau, mes tikimės dirbti su JAV ir apskaitai su kitais pasauliniais žaidėjais tam, kad pasaulyje būtų vienodos žaidimo taisyklės galiausiai. Dėkoju dėl finansinių rinkų e, įstatymo koordinavimo. E, už tai yra atsakingos komisijos kitas skyrius. Mes turėsime sustikimą su komisaru Moskovici, tai jam užduosime šį klausimą, nes jisai būtent vadovauja tam tartutiniam dėryboms. E, toliau ponė Eli Šlain, jinai yra e, koordinatorė. Pask... Parašau, ponė Šlain. Uh, my question would be for Ms. Uh, Malcolm. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau poniai Malcolm užduoti klausimą. Ačiū, kad aiškiai pasakėte, kad be geros europinės sistemos dar reikia dirbti tam, kad pasaulyje veiktų panaši sistema. Taigi mes praktiškai tik tai pusę darbo atliekame, mes turime, mes sukūrėme e, paskatų vengti e, mokesčių vengimo. Ponas Lenartas kalbėjo apie apie besivystančių šalių lygiavertį traktavimą. Ir praeisiais metais mūsų parlamentas to ir prašė savo patvirtintoje e, rezoliucijoje. Yra padaryta pažangos į priekį, tačiau e, kuriant instrumentus reikia ko gero atsižvelgti į e, besivystančių šalių poreikius. Štai, pavyzdžiui, CRS abipusiškumo nuostata gali sukelti problemų besivystančiams šalims ir dėl tos nuostatos gali jos netgi apskritai iškristi iš tos sistemos, nes e, gebėjimų, pajėgumų trūkumas labai smarkiai e, veikia ta šalis, gal, to šalis galbūt tiesiog neturi e, žmonių, neturi ekspertų, techninių galimybių perduoti tokios informacijos. Ką Jūs apie tai manote? Ar nebus taip, kad tos besivystančios šalis dėl tokių nuostatų gali tiesiog iškristi iš sistemos dėl pernelik aukštų informavimo standartų. Ačiū. Pirmininkas, e, žodis Jums, ponia Malkom, Jūs tikriausiai girdėjote. Dėkoju. Taip, e, reikia pasaulio lygių bandyti užtikrinti šių nuostatų galiojimą. Mes dirbame su visomis susidomėjusiomis besivystančio pasaulio šalimis, kurios pageidauja dalyvauti sistemoje. Jos pageidauja ir prieiti prie mūsų turimos sistemos ir kartu keistis informaciją su partneris. Bet tuo pat metu reikia bandyti suvokti ir jų pajėgumus techninius. Jūs tarkime, jūs, tarkime, turite galimybių perduoti informaciją, bet lygiai taip pat svarbu yra tinkamai sugebėti priimti ir apdoroti tą informaciją. Nepakanka e, kažkokią tai valstybę užversti informaciją, jeigu nesugebės su tą susidoroti. E, valstybės turi sugebėti tinkamų formatų, formatų gauti tą informaciją ir tinkamai ją apdoroti bei panaudoti. Informacijos teikimas e, nėra pakankamas kaip toks. Mes turime užtikrinti, kad visos šalis techninių e, lygių gali priimti tą informaciją ir kad atitinkamų lygių ir tinkamai gali ją panaudoti. Taigi reikia ir besivystančiose šalise užtikrinti šią galimybę, ypatingai tose, kurios pagydauja perėti prie šio standarto laikymosi. Dėkoju, e, ponia Malcolm. Dabar paskutinis klausimas, o paskui suteiksiu žodį abiem pranešėm, kad jie trumpai įvertintų kad galėtume laiku baigti posėdį. Prašau, Ana Gomeš. Iš... Aš esu viena iš tų parlamento narių, e, kuri e, teikia e, atitinkamus skundus EBA ir tikiuosi, kad EBA vykdys tyrimus ir dažnai tie skundai dažnai yra susijęs su akivaizdžiais PEP e asmenimis, politinės įtakos asmenimis, pavyzdžiui, e, Angolos prezidentas, kuris negali atidaryti banko sąskaitos e, beveik visose ES valstybėse narėse, bet tokiose šalise kaip Portugalija e, e, netgi yra banko savininkas. E, taigi tokiais atvejais e, mes matome, kad ne tik bankai e, netikrina savo klientų patikimumo, bet taip pat ir ECB bei vyriausybė e, tai taip pat netlieka savo uždavinių, nes buvo e, aišku, kad šitas žmogus yra tas vadinamas PEP e asmuo, e, tikrai politinės įtakos asmuo. E, pone Teleska, e, auksinės vizos arba e, e tyrėjų atitinkamos programos, e, tai dažniausiai yra būtent pinigų plo, su, plovimu, su pinigų plovimu susiję e, kažkokie projektai. Ar jūs vykdėte kokį nors tyrimą? Dėkoju, kas norėtų atsakyti, pone Vajan. Um, uh, uh, dėl pirmojo klausimo, dėl EBA tyrimų dėl tam tikrų konkrečių atvejų, e, apie kuriuos jūs mums pranešėte. Tai yra atvejai, kurie parodo, kur mes galėtume veikti, kai gauname tikslę informaciją ir atitinkami veiksmai yra vykdomi. Mes baigiame klausimų e, raundą. E, 21 kolega galėjo užduoti klausimą, mes turėjome labai kompetitingus pašnekovus, prelegentus, norėčiau padėkoti visiems, norėčiau padėkoti poniai Melkom, kuri dalyvavo videokonferencijoje, ponas e, e, Lenart turėjo e, baig, užbaigti tą videokonferenciją 11 val. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų prelegentams, kurie yra salėje kadangi mes e, vedame posėdžio protokolą, galbūt mes galėsime perskaityti ir tai, kas yra po tarp eilučių ir galėsime įvertinti atitinkamai šias diskusijas. O dabar suteiksiu e, žodį mūsų pranešėjams, kurie visą laiką klausėsi diskusijų, ponas Kofert. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti dalyviams už tokią puikią diskusiją. E, ir e, pana komitetui bus tikrai naudingi jūsų atsakymai. Aš norėčiau, baigdamas kalbėti labai trumpai, yra aišku, kad mes turime kalbėti apie e, atitinkamą tikrųjų įmonių savininkų registrą ir turime šį klausimą spręsti efektyviau negu tai vyko iki šiol ir e, galbūt teisės aktai, atitinkami teisės aktai yra, bet jie yra neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai. Jeigu kalbame apie tarpininkus, e, tai yra labai svarbu e, žiūrėti, ar čia e, vykdoma tinkama priežiūra. Ar tai daro EBA ar ir kitos institucijos? Turėtume labiau gilintis į šį klausimą. Toliau uh, E, ką mes galime padaryti ES lygmenių. E, taip pat e, reikia galvoti apie valstybių narių kompetenciją. Pone Telesklav, jūs pasakėte labai svarbų dalyką. Vienas dalykas yra nustatyti tą tikrąjį savininką, bet kitas dalykas yra e, bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir atitinkamų institucijų e, keičiantis informaciją, nes jūs ma, e, pats minėjote, kad kai yra stebimi e, finansiniai sandoriai vienos įmonės, galima labai daug informacijos sužinoti, galima netgi atsekti, kokie yra ryšiai tarptų e, e, asmenų, kurie priklauso tą įmonę. E, taigi mes turime galvoti apie kažkokią priemonę, kuri padėtų mums e, nustatyti geriau tuos tikruosius savininkus. Kalbant apie Panamą dokumentus, yra aišku, kad ten yra pateikta tam tikra informacija ir nustatyti e, ryšius tarp atitinkamų veikėjų. Tai yra didžiulis tyriamasis darbas ir e, mes turime užtikrinti, kad būtų atitinkami pajėgumai dirbti e, šiam darbui. O ponė Vėjan, norėčiau pasakyti, kad e, veiksmai, e, jūsų, jūsų e, veiksmai yra labai svarbus, o jūsų institucija gali vaidinti labai svarbų vaidmenį e, bet manau, kad mes turime siekti veiksmingesnio bendradarbiavimo tarptautinių lygmenių. Ačiū. Danke. Dėkoju, ponia Kofert. E, ponas Peter Jaček, prašau. Dėkoju pirmininkė. Mano kolega kalbėjo labiau apie pačią esmę, o aš norėčiau apie procedūrą tarti keletą žodžių. Ačiū, bet kuriuo atveju už labai įdomius pasisakymus. Daugelis dalykų, kuriuos jūs paminėjote, yra labai svarbus, juos tikrai galim drąsiai traukti į savo diskusijas. E, juos galime minėti tarp savo komiteto galimų būsimų rekomendacijų. E, jeigu galėtume gauti informacijos ir raštu, mums tai būtų tikrai labai puikus dalykas. Kitas klausimas. Kai gauname rekomendacijas, juk tai gali nedaug ką reikšti, jeigu negalėsim pasiekti, kad tos rekomendacijos būtų iš tikrųjų gyvendintos. Tad norėčiau kreiptis jūs dėl galimos pagalbos šioje srityje. Nes manau, kad mums visiems reikės burtis draugian ir daryti atitinkamą spaudimą, kad tos rekomendacijos, kaip ir kitos vertingų ir gerų rekomendacijų būtų tinkamai gyvenintos. Dėkoju. Peter. Dėkoju, Peterį. Norėčiau dar kartą padėkoti visiems, taip pat norėčiau padėkoti vertėjams, bet aišku, labiausiai tai dėkoju mūsų prelegentams. Tai buvo labai įdomus posėdis, mes labai išsamei jį išnagrinėsime. Kiti, kitas klausimas įvyks e, lapkričio 8 dieną Briuselėje, jame dalyvaus komisarė Jūrova, o e, Lapkričio 14 dieną e, dalyvaus Europolo, Eurojusto, e, Olafo ir kitų e, atitinkamų institucijų atstovai. E, taip pat numatėme, kad gruodžio pirmą dieną e, e mes susitiksime su komitaru Moskovici ir kartu su. E, E, baigiančią pirmininkavimą Slovakiją, jos atstovais, bei pradėsiančią savo pirmininkavimą Maltą ir jos atstovais. Taigi dar kartą dėkoju visiems ir jeigu niekas daugiau nenori pasakyti, norėčiau baigti mūsų posėdį. 13 minučių anksčiau galime baigti posėdį, tai tikrai labai sėkmingas posėdis. Ačiū.